Proszę Państwa, nim rozpoczniemy zasadniczą część naszego spotkania. Ponios ir ponai, prieš pradėdami mūsų diskusijų esminę dalį, prieš sveikindamėsi su ministrė, e, turime išklausyti pranešimų. Pateiksiu keletą pranešimų. Mm. Noriu paminėti du aspektus. Visų pirma, pono Dantan pranešimas dėl reglamento. Ponas Dantan yra mūsų pranešėjas, greitai pradės dėrybas su taryba. Tame pranešime kalbama apie gyvūnų priekybą ir gyvūnų įvežimą į Europos Sąjungą. Kitas dalykas, kurį noriu paminėti, yra susijęs su keliomis direktyvomis, kurios buvo patvirtintos su paprastinta tvarka. Noriu pasiūlyti dėl šių klausimų balsuoti per kitą mūsų komiteto posėdį. Dabar pereikime prie pirmo mūsų esminio darb, šios dienos darbo tvarkės punkto. Tai yra keitimasis nuomonė su Ispanijos žemės ūkio ministrė, ponė Garcija Teherina. Kalbėsime apie Ispanijos patirtį įgyvendinant e, Ispanijos teisės aktus dėl maisto tiekimo grandinės. Jums labai malonu šiandien sveikinti su ministrė. Labai džiaugiuosi, kad priėmėte mūsų kvietimą ir atvykote į mūsų posėdį ir sutekote pasidalinti patirtimi įgyvendinant Ispanijos įstatymą dėl maisto tikimo grandinės, kurį jūs patvirtinote prieš dviejus metus. Dabar turime pradėti diskusijas apie tai, kaip kovoti su nesažininga priekyba maisto tiekimo grandinėje. Apskritai kyla klausimas, ar reikia ES teisės aktų šioje srityje. Ir manau, kad mums visiems bus labai įdomu išgirsti Ispanijos patirt, apie Ispanijos patirtį šioje srityje. Aš suprantu, kad tema yra sudėtinga ir kad buvo Ispanijoje daug kartų stengtasi priimti tą įstatymą. Dabar labai džiaugiuosi, kad turime galimybę išklausyti ministrės, išgirsti apie Ispanijos patirtį. E, Berots tai yra vienintelė šalis taip toli nuėjusi šioje srityje. Labai džiaugiuosi, kad atvykote. Manau, kad e, įvairių valstybių narių Žemės ūkio ministerijų patirtis e, padės mums e, geriau plėtoti parlamento ir tarybos santykius. Parlamente šioje srityje taip pat vyksta darbas mm, šį klausimą labai aktyviai nagrinėja ir kiti komitetai. Mes turime pranešėją, kuris rengia nuomonę šią temą. Bet manau, dabar jau atėjo laikas suteikti žodį mūsų viešniai. Ministrė, nekantri laukiame jūsų pasisakymo, jūsų minčių ir jūsų pasakojimo apie jūsų patirtį. Žodis jums. Ačiū. Gerbėmiai Žemės ūkio komiteto nariai. Pirmiausia, norėčiau padėkoti Jums už tai, kad pakvietėte į šį posėdį. Noriu pas, padėkoti pirmininkui ir frakcijų koordinatoriams už iniciatyvą mm, keistis nuomonę su Europos parlamentu ir kalbėti apie kovą su nesažininga priekyba maisto tiekimo grandinėje. Kaip sakė pirmininkas, ir aš esu įsitikinusi, kad reikia, kad ir ES imtųsi veiksmų, kad sumažėtų tokio pobūdžio problemų mastas. Ispanijos žemės ūkio ir aplinkos ministerijoje mes labai atidžiai stebime, kaip rengiami įvairūs dokumentai dėl nesažiningos priekybos maisto tiekimo grandinėje gilinamės į tuos dokumentus, kuriuos pastaruoju metu paskelbė taryba, komisija, parlamentas, ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas. Ir visose tose dokumentuose kalbama apie šios problemos svarbą ir apie mm, nesažiningos prekybos mm, neigiamą poveikį. Turėdama galvoje tai, kas mm, pasakyta tuose dokumentuose, taip pat tai, ką mums sako maisto tiekimo grandinės dalyviai, kiti veikėjai. Manau, kad yra sutariama dėl to, kaip reikėtų vertinti situaciją. Sutariama, kad tai yra didelė problema. Norėčiau paminėti keletą dalykų, kurie labai gerai apibūdina situaciją. Nesažininga priekyba visų pirma pasireiškia tada, kai atsiranda e, sutrinka ekonominė pusiausvira tarp maisto tiekimo grandinės partnerių. Mažesnės bendrovės, ypač žemės ūkio e, gamintojai, e, ypač susiduria su nesažininga praktika. Ir tai užkerta galimybę toms įmonėms dirbti tvariai ir aukti. Ir tokia nesažiningos priekybos praktika atsiranda maisto tiekimo grandinėje, kurioje didėja integracija, e, ypač tai pasireiškia e, paskirstimo, platinimo e, grandinėse, daromas spaudimas žemės ūkiu ir tai reiškia, kad tam tikrą poveikį pajunta ir gamintojai. Taip pat yra visuotinai sutariama, kad nesažininga priekyba daro neigiamą poveikį investicijoms mažose, mažesnėse įmonėse. O tai gali padaryti neigiamą poveikį visai mm, ES ekonomikai. Nesažininga priekyba yra kliūtis e, vystimuisi ir vidaus rinkai. E, taip yra smarkiai iškraipomi vidaus rinkos mechanizmai. Ir susidūrusios su tokia situacija, ES institucijos ragina valstybės narės im, ieškoti sprendimų, kaip apsaugoti mažas įmonės, ypač kaip apsaugoti ūkininkus, e, e, gyvulių augintojus. Atsakingos institucijos kartais klausia, kokios priemonės yra tinkamiausios šiai problemai spręsti. Ir mes pastebėjome, kad yra labai didelių skirtumų, kaip šios problemos sprendžiamos įvairiose valstybėse narėse. Taigi dabar norėčiau papasakoti, kaip Ispanija sprendžia šią problemą, kokį modelį mes patvirtinome ir e, koks modelis veikia mm, mūsų šalyje. Turiu pasakyti, kad e, atėjus į valdžią dabartiniai vyriausybei, tai buvo maždaug prieš ketverius metus, Mm, susidūrėme, matėme, kad daugelis e, žemės ūkio subjektų susiduria su labai didelėmis problemomis, nes trūksta pusiausviros tarp įvairių grandinės dalyvių pozicijų. E, trūksta skaidrumo, nustatant kainas, taip pat kai kurie e, dalyviai taiko nesažininką praktiką. Ir mums iš karto tapo aišku, kad turime stengtis kurti tvaresnę, geriau subalansuotą vertės grandinę. Turime galvoti, kaip padėti ūkininkams, kurie būna priversti tiekti savo produkciją, net nežinodami, kokią kainą už ją gaus ir neturėdami jokių sutarčių. Ir atsižvelgdami į šią situaciją mes nusprendėme parengti įstatymą. Į tą įstatymą stengiamės įtraukti e, visus maisto tiekimo grandinės dalyvius, visas tos grandinės dalis. Taigi mes pasitelkėme visas organizacijas, kurios norėjo su mumis bendradarbiauti ir stengiamės į tekstą įtraukti, kaip galima daugiau idėjų ir suderinti pačias įvairiausias pozicijas. Taigi mes e, surengėme, parengėme įstatymą 12 tūkstančių 2013 ir šiuo teisės aktu mes tengiamės didinti žemės ūkio sektoriaus konkurencingumą, mažinti prekybos santykių disbalansą tiekimo grandinėje. Stengiamės sukurti konkurencingą aplinką, e, kuri būtų naudinga ne tik žemės ūkio subjektams, bet ir vartotojams. Įgyvendintami mm, šiu, šiuos, šį įstatymą ir susijusias priemonės mes pasiekėme nemažai pažangos, mm, pagerinome maisto tiekimo grandinės veikimą ir turiu pasakyti, kad toks darbas neturi, neturėjo precedento nei Ispanijoje, e, nei visoje Europos Sąjungoje. Ir tas įstatymas sukūrė geresnę pusiausvirą mm, užtikrino geresnius visų dalyvių santykius, pradedant maisto gamybą, baigiant maisto platinimu vartotojams. Šis įstatymas yra grindžiamas mišrių modelių. Iš dalies turime valstybinę sistemą, kurioje yra reguliuojami e, prekybos santykiai ir privačią sistemą, savireguliavimo sistemą, kuri užtikrina geresnę kokybę, geresnius komercinius santykius, e, Mm, taip pat veikia ir stebėsenų sistema, kuri suteikia mums galimybę įvardyti egzistuojančias problemas ir e, stebėti, kaip vystosi santykių kokybė. Ir dabar norėčiau išsamei Jums pristatyti penkis šio modelio elementus. Mm, jie yra skirti maisto tiekimo grandiniai tobulinti. Visų pirma, kalbėsiu apie valstybinę reguliavimo sistemą. Mes iš pat pradžių padarėme išvadą, kad norėdami veiksmingai dėkti patobulinimus, turime reguliuoti pagrindinės komercinės praktikas ir įvardyti tą praktiką, kuri gali būti laikoma nesažininga. Taigi įstatymė yra numatyta tam tikra privaloma praktika, pavyzdžiui, e, sutartimis grindžiami prekybos santykiai. Pardavimo sutartis būtinai turi būti sudaromos raštu, jeigu vienas iš subjektų yra ūkininkas arba subjektas esantis e, silpnesnėje padėtyje palyginti su kita sutarties šalimi. E, tai daro didelį poveikį prekybos santykiams, tradiciniams prekybos santykiams. Taigi, taip, tos sutartys padeda užtikrinti, suteikia tam tikrų garantijų dėl atsiskaitimo terminų ir dabar ūkininkai parduodami savo prekes žino, kad gaus už jas tam tikrą kainą ir kad bus su jais atsiskaityta iki tam tikro termino. Taip pat e, įdėgėme dar vieną praktiką - elektroninius aukcionus, kurie yra organizuojami visiškai skaidriai. Uždraudėme tam tikrą praktiką, kurią kuri yra žalinga, pavyzdžiui, vienašališkos sąlygos sutartyse, taip pat e, nepriimti mokėjimai, taip pat e, reikalavimas teikti priekybai svarbę informaciją ir taip pat reikalavimai dėl prekių ženklų naudojimo. Kad visos tos nuostatos realiai veiktų ir kad sukurtume sažiningesnę ir geriau subalansuotą e, tiekimo grandinę, supratome, kad e, reikia ir sankcijų bei kontrolės sistemos. Taigi įstatymę numatėme įvairių sankcijų. Griežčiausia sankcija gali siekti aš, yra bauda iki 8 milijonų eurų. Mes taip pat įsteigėme e, instituciją, kuri stebi praktiką, kuri taiko sankcijas. Tai yra maisto kontrolės ir informacijos agentūra. Labai svarbu suprasti, kad įstatymė yra numatyta galimybė, kad jeigu, kad atskiri asmenys gali teikti skundus, taip pat skundai gali būti E, teikiami anonimiškai ir juos gali teikti asociacijos. Ir tokiu atveju e, maisto kontrolės ir informacijos agentūra gali pradėti tyrimą, jeigu yra pagristų e, argumentų manyti, kad buvo taikoma nesažininga praktika. Įsteigę šią agentūrą mes norėjome užtikrinti, kad bus galimybė imtis korekcinių veiksmų, jeigu nustatoma žalinga praktika. Jeigu pažeidimai kartojasi, tai sankcijos yra griežtinamos. Ir taip mes bandome e, dalyviams pastei, pasiūsti dviejopą signalą. Visų pirma, teikiamas įspėjimas, nedidelė bauda Tai yra atgrasomosios priemonės, bet jeigu pažeidimai kartojasi, tai sankcijos ir nuobaudos yra griežtinamos. Ir kaip jau sakiau, didžiausia, didžiausia bauda gali siekti milijoną eurų. Atsiprašau, ne 8 milijonus, milijoną eurų. Ir visas tyrimas. E, turi trukti neilgiau kaip šešis mėnesius nuo to, kai e, gaunamas skundas. Kadangi m, mm, sankcijų režimą e, taiko valstybinė agentūra, dėl to neatsirado papildomų išlaidų. E, ir mūsų administracija sieja didelės viltis su agentūros darbu agentūroje. Agentūra yra ūkininkų, gamintojų mm, sąjungininkė. Ji gali suteikti pagalbą ir tai yra labai svarbus ramstis E, tam, kad e, ministerijos gyvendinamos priemonės būtų sėkmingos. Kovojant su problemomis Ispanijos maisto ir daržovių sektoriuje. E, daug problemų šiame sektoriuje kilo po Rusijos nustatyto veto, embargo ir mes stengiamės kovoti su nesažininga praktika. Na, turiu pasakyti, kad um, Rusijos embargas e, labiausiai paveikė maisto ir daržovių sektorių Ispanijoje. Atsiprašau, vaisių ir daržovių sektorių Ispanijoje daugiau negu kitus žemės ūkio sektorius. Ir Mes savo įstatymo projektą paskelbėme maždaug likus metam iki galutinio įstatymo patvirtinimo ir per tą laiką mes sugebėjome užmėgsti geresnius ryšius su sektoriumi. Per tą laiką tapo akivaizdu, kad reikia atskiros sankcijų sistemos, kurios būtų taikomos pienininkystės sektoriui. Ir tos nuostatos buvo įtrauktos į įstatymą dėl maisto tiekimo grandinės. Tai reiškia, kad mums pavyko įdėkti reikalavimus dėl sutarčių ir užtikrinti, kad būtų laikomas ir ES teisės aktų šioje srityje. nuo 2015 metų mes užtikriname kontrolę, kontroliuojama kaip laikomasi sutarčių e, gyvulininkystės ir augalininkystės sektoriuje ir turiu pasakyti, kad e, agentūra per savo veikimo laikotarpį patikrino 663 įmonės ir apie 3000 e, subjektų. Gavome 91 skundą dėl to, kad nesilaikoma įstatymo. Tos, daugumą tų skundų pateikė asociacijos. Ir buvo pradėtos, pradėtas 141 tyrimas dėl gautų skundų. Dar vienas dalykas, kurį noriu paminėti, yra savireguliavimo sistema numatyta šiame įstatyme. Ir ši sistema yra šiek tiek platesnė, apima ne tik tą praktiką, kuriai taikomas reguliavimas. Mes taip pat parengėme ir gerą, geros prekybos praktikos kodeksą maisto tiekimo grandinėje. Ir e, pagal tą kodeksą ūkio subjektai savanoriškai gali prisimti daugiau įsipareigojimų nei numatyta įstatymė ir tai didina didesnį pasitikėjimą, prie, skatina didesnį pasitikėjimą prekybos santykiais. Mes dirbame su gamybos sektoriumi, taip pat bendradarbiaujame su asociacijomis ir mm, asociacijos ir gamintojai to kodekso gali laikytis savanoriškai, tačiau tas kodeksas yra, e, suteikia galimybę teikti paskatų tiems, kurie laikosi to kodekso. Mes taikome šį geros praktikos kodeksą su kartu su ūkininko asociacijomis ir su maisto tiekimo centrais. Tas, ta tekstą sudaro 50 straipsnių ir e, ten numatyta nemažai paskatų tiems, kurie laikosi e, šio kodekso. Dar vienas dalykas, kurį noriu paminėti, yra ginčių sprendimo mechanizmas numatytas geros praktikos kodekse. E, jis suteikia galimybę greitai reaguoti, nepatiriant didelių veiklos išlaidų, taip pat yra užtikrinamas nešališkas visų galimų nesutarimų m, mm, sprendimas. Jeigu e, paaiškėja, kad viena iš kodekso šalių nesilaiko visų įsipareigojimų. E, tų ne, ginčių sprendimo mechanizmas reiškia, kad turime naujų galimybių gerinti um, grandinės dalyvių santykius. Mes taip pat turime ombudsmeno, kontrolieriaus instituciją. Ombudsmenas um, gali įsikišti tam tikrais atvejais, nusta, pavyzdžiui, nustatant kainas ir panašiai. Taip pat turime klientų ir tiekėjų ombudsmeną, į kurį pirmiausia yra kreipiamasi, kai kyla ginčas. Šis kodeksas labai aiškiai įpareigoja operatorius spręsti ginčius gerą valią, stengiantis patirti kaip galima mažiau išlaidų. Yra numatoma tokia bazinė tarpininkavimo ir arbitražo procedūra, kuri yra mūsų šalyje gana plačiai paplitusi. Mes e, steng, siekiame, kad įstatymas neprarastų aktualumo laikui bėgant, todėl tą modelį papildėme e, stebėsenos E, modelių įsteigėme maisto tiekimo grandinės observatoriją ir tai yra tas penktas dalykas, kurį norėjau jums šiandien pristatyti. Ta Padedami observatorijos mes vertiname, kaip yra įgyvendinamas įstatymas, galime įvardyti e, neišnykstančias problemas, taip pat e, nustatome naujai atsirandančias problemas ir stebime priekybos santykių kokybę. Ši observatorija mums suteikia galimybę nuspręsti, kaip tobulinti įvairius sistemos aspektus, kaip užtikrinti, kad įstatymas būtų nuolat atnaujinamas ir tinkamai taikomas. Taigi Nuo įstatymo įsigaliojimo jau praėjo šiek tiek laiko, tačiau dar to laiko nepakako pasinaudoti visomis įstatymo galimybėmis. Vis dėlto jau matome tam tikrų pokyčių, kurių prieš ketverius metus tikrai net negalėjome įsivaizduoti. Kadangi keičiame jau seniai nusistovėjusias praktikas ir tradicijas, Pokyčiams reikia laiko, bet akivaizdu, kad einame tinkamą kryptimį ir įgyvendinsime savo tikslus. Šis įstatymams mums padėjo sudėti vis, visus reguliavimo elementus, kuriuos minėjau į vieną vietą. Turiu pasakyti, kad šis įstatymas yra įstatymas visiems, visi galėjo dalyvauti, tai yra įtraukus uh, integracinis įstatymas, juo siekiama užtikrinti visų e, subjektų dalyvaujančių tiekimo grandinėje e, interesų ir santykių pusiausvyrą. Mes paskatinome e, tiekimo grandinės dalyvius pripažinti vieni kitus kaip būtinus tos dalyvės partnerius ir kad tie tiekimo grandinės dalyviai neturėtų vertinti vieni kitų kaip priešininkų, kaip oponentų. Na, visos grandinės e, vystosi tiek, kiek vystosi silpniausia grandis. Ir jeigu norime subalansuotai plėtotis savo tiekimo grandinės, tai e, visos jos grandis turi būti plėtojamos vienu metu. Taigi, tiek norėjau papasakoti apie to įstatymo įgyvendinimą. Mm, ateityje mes tenksimės, kaip galima geriau išnaudoti šio įstatymo potencialą, tenksimės subalansuoti visus priekybos santykius ir e, sieksime užkirsti kelią visoms nesažininkoms praktikoms, kurios suteikia didžiausių privalumų vienam mm, dalyviui. Mes sieksime gerinti grandinę struktūrą, e, sieksime sudaryti daugiau galimybių dėrėtis stengsime stiprinti visų dal... ūkininkų pozicijas, kad jie galėtų gauti daugiau naudos, mm, kurdami vertę. Norime užtikrinti lankstesnį rinkos veikimą, skatinti konkurencingumą tarp įmonių. Manau, kad šis mūsų įstatymas yra geras, jis turėtų prisidėti prie geresnės mano šalies maisto ir žemės ūkio sektoriaus plėtros. Ir turiu pasakyti, kad esu pasirengusi bendradarbiauti su parlamentu, jeigu tik parlamentas to pageidaus, mm, kaip bendradarbiauju su komisijos nariu Haugan. Esu pasirengusi pasidalinti patirtimi norėčiau paskatinti ir jūs siekti pažangos, e, rengiant bendras taisyklės, kurios gerina bendros rinkos veikimą, kurios suteikia galimybių įmonėms dėkti inovacijas, plėtoti savo veiklą, nes tai turės teigiamą duos teigiamą poveikį visai ekonomikai ir užimtumui ES. Ir taip pat e, padės mūsų produktams geriau konkuruoti išorės rinkose. Pani minister, dziękujemy za informaciją. Ministrė, dėkoju Jums už Jūsų pasisakymą. Dėkoju, kad pateikėte labai tikslios informacijos ir aš norėčiau pasveikinti Jūs už Jūsų drąsą ir narsą bei ryštą. Kadangi mes puikiai žinome, kaip daugelis institucijų galėjo sureaguoti į tai, kad galimai yra pažeidinėjama rinkos ekonomika. Taigi jūsų veiksmai yra labai konkretus, aiškus ir tai yra puikia praktika visiems kitiems. Na, šiame parlamente yra tokia tradicija pirmiausia suteikti galimybę pasisakyti koordinatoriams. Sarašė yra 14 kalbėtojų, taigi prašau kalbėti neilgiau nei dvi minutės kiekvienam kalbėtojui. Taigi, aš įjungsiu laikrodį ir stebėsiu laiką labai atidžiai ir taip pat naudosiu šį įrankį, jeigu jūs viršysite jums kalbėjimui skirtą laiką. Taigi, pirmasis ponas Des. Ačiū. Pirmininkė, dėkoju ministrei už pasisakymą. Labai malonu, kad jūs šiandien pas mus atvykote. Turiu pripažinti, kad jūs maloniai mane nustebinote, pristačiusi savo programą Ispanija. Merid Maginis, mūsų vicepirmininkė, daug dirbo šioje srityje, ji taip pat labai atidžiai irgi išklausė jūsų e, pasisakymą ir aš manau, kad mes daug ko galime pasimokyti mūsų darbe labai įdomu pamatyti, kokiu yra nacionalinių galimybių. Aš kalbėjausi su savo ministru Vokietijoje ir sakiau, kad reiktų pasiekti jūsų pavyzdžių. Aš ir toliau jį raginsiu pasinaudoti nacionalinėmis galimybėmis, kurios egzistuoja. Jūs sakėte, kad grandinė yra tiek stipri, kiek stipriausia yra jos silpnoji grandis. Taigi, Aš pats e, pirmininkauju pieninkystės e, gamintojų, pieno gamintojų asociacijai dideliai. Ir turiu pasakyti, kad nors esame didelė asociacija, tačiau nesame tokie dideli lyginant su pardavėjų grandinė. Taigi, man įdomu, kaip prekybos grandinės, ar jos su jumis noriai bendradarbiauja ar ne. Uh, Jūs taip pat galėjote, kalbėjote apie mokėjimų, atsiskaitimų laikotarpius, tai irgi labai įdomu, gal galėtumėte plačiau papasakoti, apie kokius atsiskaitimo laikotarpius jūs kalbate pieno, vaisių, daržovių sektorėje, mums būtų labai įdomu apie tai sužinoti. Taip pat jūs kalbėjote apie baudas, nuobaudų modelį, man atrodo, kad tai yra ypatingai įdomu, nes jeigu nėra baudų, sankcijų, jeigu viskas grindžiama laisva valia ir laisvanoriškumu neveikia sistema ir aš tikrai kalbu čia iš patirties. Jūs taip pat kalbėjote apie kontrolės sistemą, tai irgi yra labai svarbu tam, kad sistema veiktų tinkamai. Aš tikiuosi, kad gausime jūsų modelį raštu, nes mums labai svarbu uh, dirbti jūsų patirties pagrindu ir aš linkiu jums visokiojopos sėkmės. APP e frakcija labai džiaugiasi, kad pas jūs veikia nacionalinė sistema, kurią pasinaudoti tikimės galėsime ir mes. Ačiū, ponas, De... ponas Kastro. Dėkoju, pirmininkė, ponė ministrė. Dėkoju Jums už labai įdomų pasisakymą sistemos pristatymą, Ispanijos patirties pristatymą. Mums Žemės ūkio komitete tai yra labai svarbus klausimus, nes šiandieną, kaip sikis, mes ir balsuosime dėl Mareid Maginis pranešimo dėl nesažiningos priekybos praktikos. Taigi, čia toks tikrai labai malonus sutapimas, kad mes Europos parlamente, kaip sikis, pradedame apie tai kalbėti, analizuojame nesažininką priekybos praktiką maisto grandinėje. Be jokios abejonės 2013 metų Ispanijos įstatymas buvo rezultatas to, kad maisto tiekimo grandinėje buvo daug nesažiningos priekybos praktikos. Ir tas pastebėtina ir kitose Europos šalyse ir mano, mano šalyje taipogi, kuri dabar uh, kenčia smarkiai, nes Italijoje daug yra protestų, demonstracijų, žmonės nepatenkinti tartautinėmis korporacijomis, kurios kontroliuoja faktiškai visą šviežio pieno sektorių Italijoje. Tai yra europinė tartautinė korporacija, ne, ne iš kitur ta tarptautinė korporacija, bet vis tiek rimtai yra situacija ir mūsų ūkininkams yra labai sudėtinga surasti stiprybės ir susi, susitvarkyti su ta situacija per, tuos, per tas sutartis, kurios vienašališkai yra keičiamos ir koreguojamos. Taigi aš sveikinu Ispanijos iniciatyvą, bet norėčiau paklausti jūsų, kiek veiksminga yra ši sistema, turint omenyje e, nelegales, e, turint omenyje įmonės, kurios bando primesti savo sutarčių sąlygas. Ir tada tarsi ūkininkai yra verčiami sutikti su tomis sąlygomis ir vyriausybė tada labai sunku įsikišti, nes labai sudėtinga primesti įvairias sutarties sąlygas. Taigi aš norėčiau paklausti, kiek tai yra veiksminga. Galbūt, na, per anksti, aišku, tą pasakyti. Ypatingai, kiek tai veiksminga, turint omenyje stambes tarptautinės korporacijas. Haituma. Ačiū, pirmininkė. Uh, Norėčiau Jesenko perduoti žodį šio klausimu. Ačiū, ministrė, dėkoju, kad atvykote, buvo labai įdomu jūsų išklausyti. Gavome daug informacijos, aš turiu klausimą, kuris netiesiogiai yra susijęs su tuo, apie ką jūs kalbėjote ir atsiprašau, jeigu jūsų manimo tas klausimas yra per tiesmukas. Mes žinome, kad atsparumas bakterijoms didžiulė problema Europoje, žinome, kad tai daugiausia susijęs su pašarais, kuriais šeriami galvijai. Ir žinome, kad Ispanija viena iš šalių, kur ta problema yra gan aktuali. Ir vis tiek parlamentarai atvyksta iš Ispanijos ir nori, kad įstatymai būtų sušvelninti dėl medicininių pašarų. Aš norėčiau paklausysiu, ar jūs pritarėte tokiems ketinimams kaip ministrė, kokia yra jūsų nuomonė, ar jūs manote, kad jūs kaip Žemės ūkio ir aplinkosaugos ministrė manote, kad tokie parlamentarų, tokios parlamentarų pastangos tiesiog nesuderinamos su jūsų partijos pozicija? Ir ar nemanote, kad antibiotikų skirimas prevencinė tvarka gyvūnams, galvijams yra ta praktika, kai yra pažeidinėjamos sveikatos ir laisvos rinkos taisyklės? Ir aš norėčiau, kad atsakymą jūs pateiktumėte ir raštu, ir žodžiu, jeigu įmanoma. Ačiū. Dėkoju. Sedlov. Ačiū pirmininkė. Ministrė, aš esu viena koordinatorių ir nepritariau tam, nes buvo pražiūrėta, mano manimo, daug svarbių dalykų. Uh, Jūs, aišku, kalbėjote apie pienininkystės sektorių kaip tokį pavyzdį ir aš manau, kad šiais metais tai, ką mes pamatėme, tai yra labai neigiami rezultatai. Dvi iš trijų organizacijų pasirašė tą galutinį susitarimą, bet aš manau, kad tai, ką jūs šiandien pristatėte, apie ką jūs kalbėjote e, mūsų komitete, apie tą įstatymą ir kas yra gyvendinta Ispanijoje, tai yra labai svarbu. Akivaizdu, kad valstybinė reguliavimo sistema, apie kurią jūs kalbėjote, e, numatyta šiame įstatyme, pražiūri esminius elementus ir tai yra kainų klausimas. E, panašu, kad tas elementas visiškai nepatenka į įstatymą ir tas reguliavimas, tai nėra produkcijos ar rinkos reguliavimas ir nėra reguliuojama, reguliuojamas poveikis e, konkurencijai. Labai svarbu, kad vyktų realios dėrybos dėl kainos, kainos, kurią gaus mūsų ūkininkai. Ir tai reiškia, kad privalomos sutartys yra tik vėlgi nauja problema ūkininkams, nes jie žino, ką jie gauna, bet taip pat žino, kad negaus tos kainos, kurios, iš kurios galės išgyventi ir ūkininkauti. Taigi tai, mano manimo, rodo, kad jūs sakėte, kad dėrybiniai pajėgumai išauga, tačiau aš norėčiau pasakyti, kad profesionalių darbuotojų asociacijos sako, kad įvairių organizacijų, kurios atstovauja įvairioms grandinės grandims, tai yra ir ūkininkų organizacijos, gamintojų organizacijos skundžiasi. Taigi, ministrė, nereikia čia dviračio išratinėti, tiesiog reikia reguliuoti taip, kad būtų įvyktų realios dėrybos dėl minimalių kainų ir kad būtų oriai ir tinkamai elgiamasis ūkininkais, kad ūkininkai Ispanijoje ir ES galėtų gyventi padorų ir tinkamą gyvenimą. Ponas Hausling, e, perduoda žodį kolegai. Ačiū, pirmininkė, ministrė. Pirmiausia, norėčiau sugrįžti prie to, ką sakė Alde frakcija. Ne visi iš Ispanijos pritarė tam, ką, ką, kas ką tik buvo pasakyta. Kas, kas ką tik buvo pasakyta, mes ne visi tam pritarėme. Ir ministrė, aš manau, kad jūs esate teisi teikdama, kad e, puiku, kad yra įstatymas, kuriuo reguliuojama situacija. Jūs sakėte, ir mano kolega apie tai kalbėjo, kad tam, kad būtų gaunama minimali kainą už produktus, kad būtų padengti visi gamybiniai kaštai, tai yra labai svarbu. Gamintojai, kaip žinote, labai skeptiškai vertina šią sistemą. Jūs kalbėjote apie savireguliavimą ir tai, kad yra viskas daroma šiek tiek ir laisvanoriškų pagrindų. Tai reiškia, kad sistema yra silpna. Na dabar perinant prie vaisių ir daržovių sektoriaus, labai svarbu, kad būtų padėtas minimalus pagrindas tinkamoms dėryboms. Taigi tos valstybinės priemonės, kurios yra taikomos, kad situacija maisto tiekimo grandinėje pagerėtų, daro labai menką įtaką, kadangi šiame sektorije daug eksportuojama į kitas ES šalis. Taigi čia reikalinga sistema, kuri apsaugotų vartotojus nuo netinkamos praktikos tiek, tiekimo grandinėje. Mes ES siūlome kitokią geros praktikos, kitokį geros praktikos kodeksą, vėlgi jis yra laisvanoriškas kodeksas ir dauguma vaisių, daržovių, kurie yra gaminami, dabar negali būti eksportuojami į Rusiją ir dėl to moka, už tai moka gamintojai. Tačiau tie vaisiai ir daržoviai nėra skiriami Ispanijos rinkai, bet kitoms Europos rinkoms. Taigi mes manome, kad reikia rimtai tos stiprios europinės direktyvos, kurioje būtų kalbama apie visus Europos gamintojus, kad jie būtų apsaugoti nuo netinkamos e, praktikos ir piknaudžiavimo. Norėčiau sužinoti, kokia yra jūsų nuomonė apie tai. Ačiū, ponas Ferrant. Ačiū, ponė pirmininkė, ponė ministrė. Dėkoju už pasisakymą, bet aš norėčiau iškart pasakyti, kad mes čia Vėl eilinį kartą kalbame apie europinį tekstą, kalbame apie esančią ilgalaikę, ilgalaikį pusiausvėros sutrikdymą tiekimo grandinėje. Europos gamintojai dabar gamina ir patiria nuostolius ir matome, kad pirminių e, žaliavų kainos yra smarkiai sumažėjusios ir dėl tam tai nėra primtina ir vartotojams. Mes matome kiekvienoje valstybėje narėje problemų su kainomis bet niekas nėra daroma. Ir mes visi suprantame, kad problemos kilmė pirmiausia yra susijusi su tuo, kad e, yra bendroji žemės ūkio politika, kur yra reguliuojamos visos kainos. Kita problemos e, priežastis yra ta, kad nėra reaguojama į gamintojų poreikius ir kad kainos nėra tvarios. Mes turime veiksmingai kovoti su piknaudžiavimo praktikomis, bet turime užkirsti kelią dominuojančioms pozicijoms žemės ūkio produkcijos sektoriuje. Na ir pabaigai dar norėčiau pasakyti, kad reikia pirmiausia su, sutelkti žemės ūkio produkcijos, produkcijos sektoriaus veikėjus, subjektus. Ir, ponė ministrė, aš manau, kad Mes privalome vis, visapusiškai pakeisti Europos konkurencijos teisę. Ačiū. Dziękujemy, poprosimy panią poseł Magines, która jest... Ačiū, ponia Magines dabar pasisakys. Ji yra pranešėja. Ačiū, pirmininkė, e, sveikinu Jūs atvykus ministrę. Džiaugiuosi, kad prisijungite prie mūsų. Paprastai ministrai atvyksta uh, tik tuo met, kai jie pirmininkauja tarybai, ta šalis pirmininkauja tarybai. Taigi labai džiaugiamės, kad jūs atvykote papasakote apie savo patirtį, mes raginsime ir kitus ministrus tą patį padaryti. Yra trys dalykai, kurie manimų yra labai aiškus. Pirmiausia, Ispanijoje jūs supratote, kad reikia imtis veiksmų ir politinių lygmenių tą padarėte. Taigi aš labai sveikinu jūs dėl to. Antras dalykas, jūs teisės aktus susijęte su savireguliavimu, nes manau, kad dabar ES lygmenių yra tik laisvanoriškas kodeksas tiek, dėl tiekimo grandinės iniciatyvų, yra didelis at, pasipriešinimas ES siūlyti teisės aktus, taigi aš labai vertinčiau jūsų pastabas dėl to, kaip jūs vertintumėte tas, tuos abu variantus, ar jie suderinami tarpusavyje. Ir dar vienas dalykas, jūs apie tai kalbėjote, tvarumas. Tiekimo grandin, maisto tiekimo grandinės tvarumas. Ir aš manau, kad čia turime tam turime skirti daugiausia dėmesio. Ir čia aktualu ir konkurencijos teisė. Bandant atsakyti į klausimą, ar maisto tiekimo grandinėje gali atsilaikyti tokiam konkurencijos lygiui. Taigi norėčiau išklausyti jūsų pastabų apie tai ir kaip ponas Des, aš taip pat labai mielai pasinaudočiau jūsų e, raštu, kalba raštu e, ir e, jūsų raštu parengtą pažymą. Taip pat, e, kalbant apie konkurencijos teisę, ar buvo čia problemų, kai jūs siūlėte šį teisės aktą, šį, šį statymo projektą, ar buvo pasipriešinimo, iš kur kilo tas pasipriešinimas daugiausia, o kaip e, koks buvo varto, kokia buvo vartotojų nuomonė. Kažkas sakė, kad reikia labiau pasyti vartotojų. Man atrodo, kad vartotojų ir gamintojų interesai yra labai glaučiai susiję, nėra taip jau toli vienas nuo kito. Mes bandome apsaugoti gamintojų interesus ir taip pat pasirūpinti vartotojais. Ir mes greitai e, balsuosime dėl mano pranešimo, bet aš manau, kad jūsų pasisakymas buvo labai puikia pradžia šiam balsavimui ir tam tolesniam mūsų darbui. Ačiū. Bardzo dziękuję. Mamy coraz więcej zgłoszeń w związku z. Ačiū. Yra ir kitų norinčių pasisakyti. Prašysiu dabar kalbėti glaustai ir į temą. Turime čia atvykusių svečių iš Italijos. Norėčiau pasveikinti Jūs atvykus į šiandien vykstantį labai įdomų komiteto posėdį. Pone Garcia. Gracias, señor presidente. Gracias a la señora ministra por estar esta mañana aquí con nosotros. Ačiū. Pirmininkė, dėkoju ministrė, kad atvykote į mūsų posėdį. Noriu pasveikinti Ispanijos vyriausybę su tuo, kad jį ėmėsi tokios novatoriškos iniciatyvos, kuri davė gerų rezultatų. Žinoma, tai yra tik pirmasis žingsnis, bet iniciatyva yra tikrai gera. Ministre, noriu paklausti, ar manote, kad būtų galimybių tobulinti įstatymą ir nuostatas ne tik Ispanijoje, bet ir ne tik nacionaliniu, bet ir Europos lygiu. Jūs sakėte, kad sistema stipri tiek, kiek stipri jos silpniausia grandis. Aš turiu pasakyti, kad Europos Sąjungoje mes galime rasti daug silpnų grindžių, grandžių, taigi patobulinimų tikrai reikia. Manau, kad mes tikrai galėtume gerinti padėtį Europos pieno rinkoje, galėtume didinti pieno gamintojų įtaką, suteikti jiems galimybę geriau, tvirčiau dalyvauti maisto tiekimo grandinėje. Ir dabar dirbama yra šioje srityje. Ir antras klausimas, ministrė, nemanau, kad Ispanijos agentūra turėtų likti kažkur užmarštyje. Manau, kad tokios agentūros pavyzdžių galėtume pasinaudoti ir kitur. Ir ta agentūra tikrai galbūt yra geras būdas taikyti sankcijas. Galbūt šį modelį būtų galima perkelti į kitas valstybės narės. Ačiū, ponia Viler. Gracias, presidente, bienvenida, ministra, aunque tengo que... Ačiū, pirmininkė. Dėkoju, ministrė. Visų pirma, noriu pasakyti, kad nemanau, jog Ispanijos ministrai dėrėjo dabar čia pasisakyti. E, už trijų savaičių Ispanijoje prasidės e, rinkiminė kampanija ir nemanau, kad yra labai tinkama vyriausybės atstoviai e, čia lankytis. Na, bet ministrė, kadangi jūs esate čia, sveikiniu su jumis kaip su savo šalies Ispanijos vyriausybės atstovė. Kai nuo to laiko, kai tapote ministrė prieš ketverius metus, daug kas buvo patobulinta, vis dėlto mano šalyje dar lieka daug neišspręstų problemų, su kuriamis susiduria ūkininkai ir gyvulių augintojai. Na, įstatymų Buvo siekiama gerų tikslų, buvo pasiekta neblogų rezultatų. Manau, kad svarbiausias elementas yra e, sankcijų sistema ir agentūros įsteigimas. Ūkininkams yra svarbus keli dalykai. Visų pirma, bazinio produkto kaip prekės ženklas naudojimas ir tų produktų pardavimų reguliavimas. Pateiksiu vieną pavyzdį, kurį minėjo ir mano koordinatorius. Pieno sektoriuje yra keletas subjektų, kurie yra sudarę labai didelės apimties sutartis su Ispanijos pieno sektoriumi ir neseniai tos sutartis buvo peržiūrėtos smarkiai sumažinant kainas. Taip pat mes kalbėsime ir apie Tunisą ir norėčiau išgirsti jūsų nuomonę apie padidėjusių alyvogių aliejus importą iš Tuniso. Ačiū. Pan pus Europė. Prašom, ponas Ropė. Ačiū pirmininkė. Iš tikrųjų, gerbėme ministrė, noriu padėkoti Jums už pristatymą jūsų situacijos ir pasidžiaugti, kad e, nebelaukėt kažkokių tai raginimų, bet patys ėmėtės iniciatyvos ir turi tam tikrą rezultatą. Ir norėčiau jūsų paklausti, kaip jums atrodo, ar negeriau būtų sukurti vieną vieningą Europos sistemą, negu kad kurti 28 sistemas, kur paskui bus tik tai konfliktai ir galbūt teismai ir konkurencijos pažeidimai ir kiti dalykai. Ir e, ta prasme, kad e, Lietuvoje ypatingai pieno sektorius yra pats e, šiandieną pasudėtingiausias, yra mažiausios supirkimo kainos, sažininga grandina neveikia ir Lietuvos pieno gamintojai ir vartotojai man vakar įteikė peticiją 4,5 tūkstančio parašų ir aš šiandieną po pietų įteiksiu peticijos komitetui, kurie reikalauna, kad būtų sukurta vieninga europinė reguliavimo sistema, kad būtų, e, reiškia, e, sažininga grandinė sistema atsiskaitimo ir žinoma, e, turim dirbti, kad nebūtų krizių ateityje, nei, sakykime, embargo, nei kitų dalykų, kad ūkininkai nepajaustų šitos problemos ir kad būtų sukurta krizių valdymo sistema ir, svarb, ir labai svarbu sudaryti visose šalyse, e, kad ūkininkai turėtų stiprią dėrybinę galę, kad jie patys galėtų e, labai daug priimti sprendimų. Todėl e, iš tikrųjų dar kartą noriu paklausti, kaip Jūs galvojat, kad suku, būtų sukurta tokia vieninga europinė sistema. Linkiu Jums sėkmės, tobulinant savo sistemą ir skleidžiant gerąją praktiką visoje Europoje. Ačiū. Pani poseł Kostinger. Pani poseł Kostinger. Kostinger. Vielen Dank, Herr Vorsitzender, und äh, vielen Dank, Frau Minister. Dėkoju pirmininkė. Ačiū ministrė, kad atvykote šiandien į mūsų posėdį. Ačiū už įdomų pristatymą. Labai trumpai norėjau paklausti. Mes daug kalbame apie Europos dimensiją. Taigi manau, kad iš ties yra labai svarbu kalbėti apie perėjimą nuo savanoriško dalyvavimo prie privalomo dalyvavimo, kai kalbame apie tiekimo grandinę Europos lygių. Ir kokia yra jūsų patirtis Ispanijoje? Kokius įvardintumėte silpnumus, silpnasias vietas, ką siūlytumėte gerinti, keisti? Kokias konkrečias gairias galėtumėte pateikti Europai, remdamėsi savo pavyzdžių Ispanijoje? Gal galite duoti patarimų? Ponas Būda. Punktuală și foarte scurtă legat de sector. Dėkuoju, ačiū ministrė. Taip pat norėjau trumpai paklausti dėl kiaulienos sektoriaus. Buvau Ispanijoje ir su keletu žmonių ten. Kalbėjus ir sužinojau, kad kilogramas kiaulienos kainuoja šiek tiek daugiau nei vieną eurą. Ir norėjau paklausti, kaip jūs užtikrinate, kad kiaulį, kiaulienos sektorius gyvuotų Ispanijoje, kai o, um, tokia yra kiaulienos kaina maža kokių imasi priemonių vyriausybė, kad padėtų ūkininkams išgyventi. Nes aš neįsivaizduoju, kaip jie išgyvena, kai e, gamybos kaina, gamybos kaštai prilyksta kiaulienos pardavimo kainai. Brenin. Manau, kad mano kolegos jau panašiai klausė. E, Ispanijoje jūs taikote savo taisyklės, savo įstatymus. Ir ar būtų naudinga turėtų, turėti panašius um, teisės aktus Europos lygių? Tik noriu paklausti, ar tai padėtų, jeigu turėtumėme Europos Sąjungoje tokius teisės aktus, ar paprasčiausiai kliudytų jūsų sistemai? Dėkuoju. Bogovič. Dėkuoju ministrė už tai, kad atvykote. Jūs kalbėjote apie Ispanijos patirtį. Deja, aš turiu pripažinti, kad Europos lygmenių mes nežinom, nežinome ar ne, nenorime eiti tuo keliu, taigi aš tikrai labai sveikinu Ispaniją dėl to, ką ji yra jau nuveikusi. Man atrodo, kad labai įdomu ir svarbu yra tai, kad jūs viena vertus priemėte įstatymą, kur yra ir priežiūra numatyta, ir baudos, yra aiškios represinės priemonės apibrieštos ir taip pat kita vertus jūs turite ir savireguliavimo sistemą, e, e, ginčių sprendimo sistemą ir taip toliau. Taigi, manau, kad rengiant tokius įstatymus labai svarbu įtraukti visus veikėjus ir taip pat vartotojus ir visuomenę. Aš e, nesu didelis optimistas ir nemanau, kad uh, galėtumėme žemės ūkio sektorija kovoti garbingai su mono, monopolijomis, didelėmis korporacijomis, labai sunku prieš jas atsilaikyti, bet aš manau, kad e, visuomenė, vartotojai ir toliau turi imtis pastangų ir taip pat turi mus įkvėpti čia Ispanijos patirtis, bet aš uh, Nemanau, kad bus įmanoma priimti tokį įstatymą visose Europos šalyse. Aš manau, kad reiks laikytis tik tai vieno europinio požiūrio. Ačiū. Čikuje, pan posel Andriu. Dėkoju, Andriu. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš savo ruoštų irgi norėčiau padėkoti ponė ministrei už tai, kad ji atvyko ir pasisakė iš tiesų apie problemą, kuri aktuali mums visiems, taigi privalome reaguoti ir čia surasti kažkokiu tai atsakymu, už, užtikrinti pasitikėjimą ir taip pat e, sąžiningas sutartis. Mano klausimas labai paprastas. E, tose partnerystėse, ar iš, iš tiesų abi pusės laimi, ar nėra taip, kad viena pusė dominuoja. Ir kaip yra su kainomis, kas nustato kainas pagal jūsų inicijuotą sistemą. Dziękuję pani poseł Hasekamp. Dėkuoju. Hasekam. Ačiū pirmininkė, ačiū ministrui. Kiekvienais metais daugelį, daug galvijų daug yra nužudoma Ispanijoje koridos metu. Tai yra populiari pramoga ir daugelį Ispanijos miestelių organizuojamos šventės, kur yra vykdomi žiaurius veiksmai prieš bulius. Žmonės raiti ant arklių jėtimis už bado bulių ir tuomet ir tuomet bulius yra padegamas. Ir bulius bėga ugnyje degdamas. Ir reikėtų uždrausti tokios dalykus ir Europos parlamentas turi uždrausti bulių koridą, bulių kautynės ir kad būtų uždrausti, o apskritai auginti tokius bulius ir bulius mm, šiam tikslui. Mm, reikėtų sakyti basta ir baigta tokiems, tokioms pramogoms. Dėkuoju, Pužniuk. Ačiū pirmininkė. Ministrė, du klausimus turėčiau. Jūs kalbėjote apie Ispanijos įstatymą, kuris veikia Ispanijoje daugiau nei metus. Galbūt galėtumėte pateikti naujausių faktų apie šio įstatymo e, taikymą, galiojimą ir kaip pasikeitė, kaip pagerėjo Ispanijoje ūkininkų padėtis. Taip pat kokia buvo šio įstatymo įtaka vartotojams ir kainoms, ar kainos e, padidėjo ar sumažėjo. Ir antras klausimas. Institucija, e, kuri prižiūri įstatymo galioja, naudoja tą vadinamąją baudų sistemą, kurią jūs ir aptarėte. Kokios būtų tos baudos? E, Martinės. Ačiū ministre, kad atvykote į posėdį. Nežinau, ar čia tinkamiausias metas, nes artėja rinkimai. Jūsų minėtas įstatymas turėjo pagerinti ūkininkų gyvenimą, bet nežinau, kaip galite sakyti, kad ūkininkų padėtis gerėja, kai pas mus yra toks aukštas nedarbo lygis. Ir galima sakyti, kad ūkininkai patyrė vienus iš blogiausių metų. Manau, kad mes gyvename skirtingose pasauliuose ir skirtingose šalyse. E, nežinau, ar tas noras nubausti pagrindinius gamintojus padės išspręsti problemą. Galbūt reikėtų užtikrinti e, geresnę, e, geresnės veiklos galimybės ūkininkams ir taip e, kovoti ir spręsti problemas. Šerėja ir Pirik. Dėkoju, ministre. Matau, kad mes nekartą kalbėjome jau šią temą ir nekartą kalbėjau su ūkininkų atstovais Briuselėje. Ir jūs esate geras jūsų šalies pavyzdys. Kiek žinau, Belgijoje taip pat yra ruošiama gera programa. Ar jūs dalyvaujate e, tarybos veikloje? Ar jūs galbūt patarėte kitų šalių atstovams? Žinau, kad jūs esate užsijėmęs, bet uh, gal pasidalinate partitimi. Uh, taip pat uh, reikėtų kalbėti, kaip yra išnaudojami kriziai e, įveikti skirti pinigai, neseniai per televiziją buvo e, laida apie tai. Kaputo. Dėkoju pirmininkė, taip pat norėjau padėkoti ministrui už atvykimą ir temos pristatymą. Norėjau pagirti Ispanijos vyriausybę, kad ėmėsi iniciatyvos. Žinoma, dar anksti ir nepakankamai galima įvertinti, kaip veikia įstatymas, bet tai yra gerosios praktikos pavyzdys ir reikėtų pagalvoti apie galbūt panašios praktikos taikymą visoje Europoje, kaip galima būtų harmonizuoti įstatymus. Taip pat ministrė kalbėjo apie apie sukčiavimą maisto sektoriuje ir norėjau paklausti, kokia jūsų nuomonė, ar reikėtų Europos mastu taikyti uh, specialias priemonės, uh, kaip ženklinimą ir geografinės vietos ženklinimą, kad būtų su tuo sukčiavimu kovojama tokiais būdais. Daugiau norinčiųjų paklausti nėra. 23 žmonės iš viso uždavė klausimų ministrį ir aš pats turėčiau taip pat klausimą. Ar jūs kalbėjotės apie šį įstatymą, apie šį projektą su kitais ministrais? Ar buvo formalus pristatymas Ispanijoje. Mm. Žemės ūkio tarybos lygių buvo pristatymas kitiems ministrams. Toks būtų mano klausimas, o dabar ministras žodis jums prašom atsakyti. Bueno, pues muchísimas gracias, presidente. Muchísimas gracias a todos por Dėkoju pirmininkė, dėkoju visiems, kurie pateikė komentarus ir uždavė klausimus. Aš bandysiu į juos atsakyti. Dauguma klausimų nebuvo susiję su tuo, kaip gerinti maisto tiekimo grandinę įstatymo pagalbą. Ir, o tokia šiandien mūsų yra aptariama tema tam tikslui čia ir atvykau. Dėkoju pirmininkė. Dabar kalbant apie baudų sistemą, sankcijų sistemą. Žinoma, pardavėjai, aišku, galbūt džiaugiasi labiau tuo met, kai nebuvo to įstatymo, nes jų pozicija buvo kur kas stipresnė nei kitose Europos šalyse, jie tuomet galėjo iš tiekimo grandinės didžiausią vertę išpešti kitų šalių sąskaitą. Bet, kaip sakiau, tai yra įstatymas visiems, kuris yra parengtas visų, mes įtraukėme kiek įmanoma daugiau elementų iš pat pradžių ir tą darėme per visas dėrybas. Tai yra įstatymas, kuris yra labai ambicingas, bet toks, kurį kuris buvo patvirtintas bendrų sutarimų ir tam pritarė ir platinimo grandinės veikėjai. Jie patys suprato, kad reikia jiems šiek tiek pakoreguoti savo praktiką ir veiklą. Ir kai vyriausybė tai pažymėjo paskirstimo sektorius įsiklausė į mus ir pritarė kodeksui. Taigi, kaip sakau, skirstimo sektorius e, irgi tam pritarė, be jų sutikimo mes manėme, kad sistema kažin ar veiktų. Taigi mes dėrėjomės gan ilgai, dėrėjomės galiausiai tol, kol pasiekėme sutarimą tarp visų šalių. Taigi įdėjome daug laiko į tas dėrybas, tačiau dėrėjomės tol, kol gavome visų operatorių sutikimą paskirstimo sistemoje maistą, e, vaisiai ir daržovės bei informacijos ir kontrolės agentūra. Kaip vyksta ta kontrolė? Sistema nuolatos yra peržiūrima ir koreguojama. Yra įvertinamos įvairios problemos, yra bandoma atsakyti įvairius klausimus, pavyzdžiui, kai e, po Rusijos embargo, aišku, poveikis vaisių ir daržovės sektoriui buvo labai neigiamas ir mes norėjome pasirūpinti, kad žmonės nepasinaudotų tuo, kad sektorius yra nusilpęs. Ir tai buvo, ta problema buvo sprendžiama dalyvaujant visoms grandinės grandims. Mūsų kontrolės planas šiuo atveju daugiausia yra susijęs su pieno pieninkystės sektoriumi kuriam yra suteikiamas prioritetas tam tikrose srityse dėl dabar išgyvenamos situacijos. Taigi, agentūros kontrolės priemonės yra dinamiškos, jas galima keisti priklausomai nuo to, ar kurio nors sektoriaus e, poreikiai to reikalauja. Sektoriaus e, veikėjo poreikiai to reikalauja. Ir taip pat Aš galiu, galėsiu mielai pasidalinti savo pastabomis su visais, kurie tuo domisi, galėčiau taip pat pateikti ir įstatymo kopijas ir ten detaliau galėtumėte susipažinti su tais penkiais e, elementais, kurie yra įstatymo pagrindas. Aš visą tai galiu mielai perduoti komiteto nariams. Koordinatorius iš socialistų frakcijos Paulo de Castro kalbėjo apie pininkystės sektorių ir kokį poveikį tai daro, tarp, daro tarptautinės korporacijos, ar mes galime veiksmingai su jomis susiremti. Aišku, mums pavyko pasiekti sėkmingų rezultatų dėl to, kad sutartys negali būti keičiamos ir turi būti viešai paskelbamos tos sutartys prieš jas pasirašant ir ten yra numatyti minimalūs reikalavimai. Tai nėra koks tai eilinis paprastas susitarimas, eilinė paprasta sutartis, tai yra, tiesiog yra minimalūs reikalavimai, kurie yra nustatyti tokių sutarčių atveju. Ir įstatymas galioja visoms įmonėms, nepriklausomai nuo jų dydžio ir ypač stambioms korporacijoms, stambioms įmonėms, nes jos visuomet turi dominuojančią poziciją ir dėl tos dominuojančios pozicijos atsiranda labai daug disbalansų tiekimo grandinėje. Taigi, žinoma, dauguma tų priemonių yra konkrečiai ir nukreiptos į tas stambes įmonės. Taip pat, kaip sakiau, yra labai nemažai nesažiningos priekybinės praktikos, daug piknaudžiavimo, už tai yra baudžiama ir sutartyse yra pateikiami konkretūs reikalavimai, kurių reikia laikytis, jeigu jų nėra laikomasi, tuomet taikomos baudos. Panas Lučenko kalbėjo apie atsparumą mikrobams, statėme apie maisto tiekimo grandinę, apie tai nėra kalbama, tačiau vis tiek Ispanija tinkamai taiko visas tas atsparumo, kovos su atsparumo mikrobams strategijas, ką daro ir kitos ES e, e, valstybės pagal ES teisę. Ir aš nemanau, kad čia reiktų atsparum, a, a, gyvūnų mikrobiolog, e, atsparumo antibiotikams e, kažkaip visiškai susijęti su produktais, kurie šeria, kurie šeriami gyvuliai. Atsparumas antibiotikams yra vienas dalykas, bet kitas dalykas yra taikyti atitinkamus metodus, kaip yra skiriami mediciniai parašai ir Ispanija, e, pašarai, atsiprašau, ir Ispanija laikosi bendrijos teisės aktų šioje srityje. Pone Sendra kalbėjo apie pieno sektorių, kuris kenčia visoje Europoje. Tai yra pieno krizė, kurią patiria ne tik Ispanija. nepaprastai didelį neigiamą poveikį šiam. Šis sektorius, poveikio, poveikios šis sektorius įslaukia mūsų šalyje ir mes iš pat pradžių darome viską, kad padėtumėme pieno sektoriui ir matome šiokios tokios naudos, kurią gauna Ispanijos pieninkystės sektorius, naudos, kurios negauna kitų Europos šalių pieno gamintojai. Mes bandome apginti bendrą žemės ūkio politiką. Ispanija 2007-2013 metais rėmė BŽUP reformą, kuri buvo naudinga pininkistės sektoriui ypatingai. Taigi mes vertinome pininkistės sektorių, kiek jis gali išgyventi krizės sąlygomis 2013 metais pieninkistės sektoriui buvo skiriama Ispanija 15 milijonų eurų ir parama bus skiriama iki 20 metų. Mes sugebėjome išsaugoti tą labai svarbią paramą pieninkistės sektoriui, nes tai yra labai intensyvus gamybos sektorius Ispanijoje, taigi 55 procentus visos pagalbos e, sulaukė pieninkystės sektorius mes taip pat turime įvertinti, kokį poveikį pieno kvotų panaikinimas turi mūsų pinkystės sektoriui. Ir dėl to mes ir numatėme 56 procentais daugiau e, paramos pinkystės sektoriuje socialinėme pakete. Rugsėjo mėnesį mes e, komisijoje buvo apie tai diskutuojama ir aš visuomet sakiau, kad mes pasisakome už pinkystės sektoriaus apsaugą ir kad uh, dėrėsimės ir įgyvendinsime visas teisinės priemonės nacionalinių lygmenių ir visas galimas priemonės bendrijos lygmenių. Kitaip tariant, reikalausime, kad visas žemės ūkio sektorius bendradarbiautų, kad būtų apsaugoti galvijų augintojai ir pieninkystės sektorius. Ispanija dėrėjosi dėl 25 milijonų eurų finansavimo šiam sektoriui. Mes gyvendame įvairias nacionalinės politikas, mes remiame gamintojų asociacijas šioje srityje ir mes patvirtiname priemonės, skatinant vartojimą daugiau nei tai numato bendrijos priemonės. Ir mes konkrečiai įgyvenime įstatymą tokiu būdu, kad jis pozityviai įtakotų pieninkystės sektorių. Taigi pieno gamintojams ir e, galvijų augintojams tai yra ypatingai aktualu. Mes taip pat sustiprinome ir pieno gamintojų asociacijų vaidmenį, taip pat patvirtinome pieno platinimo sistemą mokykloms ir dirbome su asociacijomis, ieškojome, kaip įgyvendinti pieno programą, taigi mes tikrai raginame tą sektorių steigti kooperatyvus ir vakar įvyko pirmasis pramoninis miesto produktų, e, atsiprašau, pieno produktų pramoninis forumas ir buvo numatytos septynios papildomos priemonės, 31 milijonas eurų tiesioginės paramos buvo numatyta pieno gamintojams. Pas, pas mus dabar yra pritaikytas moratoriumas kreditams, kurios skiria ministerija Taigi mes tiesiog bandome tas papildomas priemonės pritaikyti pieninkistės sektorija. Tokiu būdu mes bandome sustiprinti visas politikos sritis tam, kad būtų užtikrinta aukšta kokybė. Ta darome ir pagal strateginės gairės. Esame parengęs specialią programą, na ir pieninkistės sektorija mes turime uh, atitinkamas priemonės. 2015 metais vyriausybė daugiau nei 80 milijonų eurų papildomos paramos skyrė šiam sektoriui. Taigi aš manau, kad jeigu visi imtųsi pastangų, tikrai rinkoje situacija pagerėtų. Mes skiriame lėšų, kad būtų ištaisytas disbalansas šiame sektorėje, sektorėje, kuriam reikėjo paramos daugiau nei kitiems sektoriams. Ir iš pat pradžių vyriausybė dirbo su pieno gamintojų asociacijomis ir mes esame matyti viena iš pirmųjų ES valstybių, kuri ėmėsi labai anksti spręsti šią problemą. Ir pas mus ryšiai su penkistės sektoriumi yra labai glaudūs. Mes turime priemonių, kuriomis sprendžiame šias problemas ir aš manau, tų priemonių turime kur kas daugiau nei kitos šalis. Ir tai, aišku, labai svarbu, kalbant ir apie mano šiandien pristatytą jums įstatymą. Aš teigiau, kad jokia kita valstybė nedaro to, ką darome mes, nes nėra pas juos, kitoje, kitose valstybėse nėra sankcijų baudų sistemos, o tokia sistema apsaugo Ispanijos pieninkystės sektorių, taip pat kitus sektorius, kitus žemės ūkio sektorius. Taigi, jeigu pažvelgtumėme į pardavimus, yra tam tikros bendrijos taisyklės ir tokiu būdu valstybės narės gali spręsti iškilusias problemas. Taigi ES Ispanijos pieno gamintojų sektorius yra matyt geriausiai apsaugotas. Dėl minimalių kainų mes turime, aišku, suteikti gera, geras, dėry, geris dėrybinius įgaliojimus ir Aišku, dėl minimalių kainų mes laikomės ES sutarčių ir galiojančių Ispanijos konkurencijos įstatymų. Ir aš manau, kad tai yra tai, pasakyti nematyti apie visas valstybės narės ir jų teisinės sistemas. Taip pat buvo kalbama apie tai, kad geros rinkos praktikos kodeksas nėra pakankama priemonė tinkamai reguliuoti rinkos, nes tai yra laisvanoriška sistema. Galbūt aš neaiškiai pasakiau, Aš kalbėjau apie tai, kad tai yra administracinis reguliavimas ir savireguliavimas. Savireguliavimas yra papildoma priemonė, šalia to, kas yra privaloma. Tai yra raštu išdėstyta priemonė, kuri yra susijusi su sankcijų mechanizmu. Ir pas mus yra agentūra, kuri stebi, prižiūri ir kontroliuoja ir prireikus turi įgaliojimų taikyti nuobaudas. Tai yra absoliučiai būtina, nes geros praktikos kodeksas, nežinau, gal aš netinkamai viską paaiškinau, tai yra tik papildoma priemonė šalia įstatymo, o įstatymė yra sankcijų sistema. Iš pat pradžių sakiau, kad tai yra reguliuojama nacionaliniu lygmeniu ir, ir tik nacionaliniu lygmeniu. Aišku, platinimo grandinėje platinimo sektorėje yra iš tiesų labai daug veikėjų, daug operatorių, tai yra akivaizdu, tas pasakytina apie visas šalis, bet aš manau, kad labai svarbu raginti gamintojus dirbti kartu, telktis į organizacijas, nes kai e, žemės ūkio sektoriuje trūksta to susitelkimo, būrimos į asociacijas ir mes turime tuos organizacinius pajėgumus didinti šiame sektoriuje. Gamintojų asociacijos e, ne tik penkystės sektoriuje, turi būti puoselėjimos, bet reikia ragintis burtis į asociacijas ir kitiems gamintojams. Ir taip pat tokiu būdu steigti kooperatyvus. Aš manau, kad tokiu būdu tokie ūkininkai įgauna stipresnę dėrybinę poziciją. Daugiau nei 2056 Daugiau nei 56 milijonai eurų buvo skiriama šiam sektoriui. Toliau, kalbant apie konkurenciją, konkurencijos sistemą, ponė Maginės irgi kalbėjo apie tai, kad reikia peržiūrėti konkurenciją, pieninkistės sektorius yra išimtis, nes, kaip sakiau, gamintojų organizacijos pagamina 53 procentus visos produkcijos ir mes turime apriboti šiek tiek konkurencijos įstatymus Pas mus galioja taisyklė, kurią parengė ekonominių reikalų departamentas ir kurią, kuri buvo patvirtinta Ispanijos, visos Ispanijos lygmenių dėl geresnės apsaugos Europos gamintojams. Kalbant apie Europos žemės ūkio sektoriaus plėtrą, už ką pasisako šis parlamentas ir ministrai, taryba bei komisija, reikalingi aukšti kokybės, aplinkosaugos, gyvūnų gerovės standartai, patys geriausi pasaulyje. Ir aš manau, kad geriausia apsauga būtų ir toliau prižiūrėti, kad ta žemės ūkio sistema Europoje išgyventų ir būtų puoselėjama. Mes turime pasinaudoti tuo, ką turime, jeigu neapsaugosime inovacijų šios pramonės srities iš to naudos negaus ir mūsų vartotojai. Taigi, mes siekiame tinkamai subalansuoto produkcijos, produkcijos, realizavimo, produkcijos realizavimo grandinės, geresnės nei turėjome iki įstatymo prieimimo. Mes kalbame čia apie visą vertės grandinę ir bandome geriau subalansuoti dėrybinės operatorių pozicijas. Manęs buvo paklausta, ar galima būtų pagerinti šį įstatymą ir pritaikyti visoje Europoje. Na, tai yra įstatymas, kuris veikia dar tik pusantrų metų ir, aišku, turime įvertinti rezultatus. Ir mes ketiname patobulinti įstatymą observatorijos pagalba, nes observatorija uh, geriau žino maisto gran, tiekimo grandinę ir suteikia mums mechanizmus, kaip nuolatos stebėti ir prižiūrėti situaciją šiame sektoriuje. Taigi pats įstatymas, jame yra numatytas mechanizmas, kaip būtų galima jį patobulinti. Ir taip pat, ar būtų įmanoma tai pritaikyti visoje Europoje, ar pagerėtų situacija, tai be jokios abejonės, aš manau, kad pagerėtų ir tas darbas, kuris buvo atliktas Europos parlamento šioje srityje yra puikus ir aš labai sveikinu tas pastangas ir tikrai jums pakvietus aš ir atvykau čia ir tai iš ties rodo, kad Europos parlamentas yra pasiryžęs surasti sprendimų šiai problemai, problemai, kuri yra aktuali visoms valstybėms narėms ir visai bendri, visai bendrijos maisto tiekimo grandiniai. Taigi aš dar kartą norėčiau pasakyti, kad esu pasirengusi bendradarbiauti, dalintis Ispanijos patirtimi. Tai yra tik viena, vienas toks e, pavyzdys ir e, siekdami tokio bendro bendrijos sektoriaus, įtraukdami vis daugiau subjektų, manau, pasieksime geresnių rezultatų, nes vieningoje rinkoje prekybiniai santykiai tarp įvairių subjektų įvairiose valstybėse narėse būtų kur kas geresni ir tikrai tokiu būdu surastumėme visai bendrai pritaikytą ir tinkamą sprendimą, kaip sakiau savo pasisakymo pradžioje. Kalbant apie gamintojų organizacijas, pieninkystės sektorius, vėlgi Ispanijoje, kaip sakiau, pieninkystės sektorius ir galvijų augintojai yra geriausiai apsaugoti, lyginant su kitomis valstybėmis ta apsauga yra kur kas veiksmingesnė nei kitur, nes pas mus galioja sankcijų sistema, kuri yra taikoma pininkystės sektoriuje. Dabar dėl maisto kontrolės ir informacijos agentūros. Tai yra labai svarbus esminis elementas įgyvendinant įstatymą, įstatymą, kuriuo e, draudžiami draudžiama netinkama praktika ir numatomos nuobaudos. Jeigu teiksime tik tai rekomendacijas, nieko nepasieksime, jos nebus veiksmingai pritaikytos siekiant veiksmingų rezultatų, privaloma agentūra, kuri kontroliuotų, atliktų patikrinimus, inspekcijas ir galėtų pradėti atitinkamas pažeidimo procedūras, jeigu to prireiktų. Na ir galiausiai galėtų pritaikyti baudas. Pirmiausia, įspėjimas yra paskelbiamas, jeigu įspėjimą nėra reaguojama, tuomet yra numatoma bauda, taip pat jeigu yra pasikartoja pažydimas, irgi numatoma bauda. Dabar dar vienas klausimas buvo apie pardavimų sutartis. Aš žinau, kad buvo daroma nuoroda į Andaluziją. Pagal septintą mažmenės priekybos įstatymą yra reglamentuojama šis sritis ne pagal šį įstatymą ir taip pat yra autonominėms bendruomenėms taikomos nuobaudų sistemos. Taigi pardavimai patenka į kito įstatymo aprepti, nei šio įstatymo taikymo srity. Dėl visiškai paprastų priežasčių agentūra gauna nemažai na, įvairių užklausimų ir skundų ir mes kaip ministerija autonominėms teritorijoms perdodame tą inform informaciją ir tuomet pagal e, pardavimų nuostolių sistemą autonominiai regionai gali irgi taikyti baudų sistemą. Taigi mes mažmenės priekybos įstatymę tai esame vis, viską sutvarkę. O dabar tiesiog bandome pasirūpinti, kad viskas patektų į kompetentingą instituciją ir kad atitinkamos e, proporcingos sankcijos būtų nustatytos. Dėl Tuniso ir kvotų e, padidinimo Tuniso importui, konkrečiai alyvogių aliejui, mes e, pirmiausia čia kėlėme du reikalavimus alyvogio aliejus 2012 metais negalėjo netgi absorbuoti savo produkcijos. Ir mes e, čia dirbome keletą metų ir dabar tas sektorius yra kur kas dinamiškesnis nei buvo prieš keletą metų. Daugiau nei pusantro milijono tonų pagaminama. Taigi, lygnant su pininkystės sektoriumi, alyvaugių aliejų sektorius yra kur kas geresnėje situacijoje. Pien, pienkystės sektorius uh, patyrė tokius didelius nuostolius, net 50 procentų lygmens nuostolius dėl bendrosios žemės ūkio politikos, tai dėl to mes ir nusprendėme padidinti paramą konkrečiai pininkystės sektoriui per daugiametę finansinę sistemą. Mes e, Dirbame, aišku, kartu su alyvogio aliejų sektoriumi, kad e, jie galėtų, ko galima geriau realizuoti savo produkciją ir mes nuo privataus sandėliavimo perėjėmėme prie eksportavimo pusantro milijono tonų eksportuojama. Taip pat mes e, suprantame, kad na, ar reikalinga bendra europinė sistema pinigystės sektoriuje. Taip, aš tam pritarčiau, bet kartais labai sudėtinga pasiekti pažangos ir bendrą poziciją apibriežti, nes yra tiek daug valstybių narių, uh, Turime, aišku, pieno paketą dabar ir Ispanijoje nuo, nuo pat pradžių mes norėjome įgyvendinti ir pagerinti tą paketą ir e, tam, kad e, naudą patirtų ir vartotojai. Mes turime gamintojų asociacijas, kurios dabar turi puikias dėrybinės pozicijas. Taigi, pieno paketo įgyvendinimas, aišku, leis, pra, leis e, pravesti labai įdomias diskusijas ir aš manau, kad mes bendrijos lygmenių galėsime pagerinti reguliavimą šiame sektoriuje, sektoriuje, kuris yra labai jautrus, kai yra iškreipiama pusiausvyrą tarptautinėje ir europinėje rinkoje. Dėl e, to, ar įstatymas turi silpnųjų vietų, taip mes bandysime išsiaiškinti, kokios yra tos spragos, e, kol kas sunku pasakyti, sankcijos yra taikomos, tikimės, kad tas įstatymas duos gerų rezultatų ir mes esame pasirengę pasidalinti savo patirtimi dėl to, kaip įgyvendimas šis įstatymas, bet aišku, mums dar reikia šiek tiek palaukti ir pažiūrėti, e, kokie bus ilgesnio laiko rezultatai. Dėl keulienos kainos. Euras už kilogramą. Tai yra ispaniška keuliena. Euro 60 Tokia yra kaina. Nežinau, kur gavote informacijos apie vieną eurą už kilogramą. Tikrai netokia yra realybė. Ispanijoje keulienos sektorius yra labai konkurencingas, gerai organizuotas, profesionalus ir tikrai šiam sektoriui teko susidurti su įvairiomis problemomis dėl sveikatos, dėl e, rinkos e, tam tikrų elementų, bet e, dabar šis sektorius yra labai gerai integruotas, labai profesionalus ir tai yra vienas konkurencingiausių sektorių bendryjoje. Taip pat buvo kalbama apie tai, kad e, galbūt reikalingas reguliavimas bendrijos lygmenių. Daug kolegų apie tai kalbėjo, aš tik tai pakartosiu tai, ką sakiau. Manau, kad e, būtų svarbu tą padaryti. Ir parlamentas, aišku, čia galėtų suvaidinti labai svarbų vaidmenį, kai na, yra bendra rinka ir tiek daug priekybinių ryšių. Tikrai svarbu, kad tie ryšiai būtų bendri, o ne tik tai daromi dvišalių pagrindų. Dėl vartotojų aš jau kalbėjau apie tai, kalbėjau, koks yra jų vaidmuo. Labai svarbu, kad vartotojų organizacijos irgi dalyvautų dėrybose. Dėrybose, tarkim, kurios kurių rezultate mes ir parengėme šį įstatymą. Taigi įtraukti reikia visus maisto tiekimo grandinės elementus, rengiant įstatymą ir rengiant geros praktikos kodeksą. Ta mes ir padarėme, nes vartotojai iš ties yra svarbi viso proceso dalis. Ir kainos, kainų nustatymas, aišku, irgi svarbus dalykas, viskas priklauso nuo tiekimo ir e, pasiūlos paklausos e, sviravimų. Mes bandome maisto tiekimo grandinę pagerinti taip, kad tai būtų naudinga vartotojams, o kalbant apie kainas, per intervencinius mechanizmus ir bendrijos reglamentus viskas yra daroma ir ES konkurencijos teisės aktai yra labai aiškus. Tai yra laisva rinka, laisva konkurencija, bet įstatymas leido pasiekti neblogų rezultatų, nes situacija yra pagerėjusi ir dėrybiniai pajėgumai yra sustiprėję ir be jokios abejonės, kuomet dėrybiniai pajėgumai stipresni, tai gali išsiderėti ir geresnės, dėl geresnės kainos. O kainos yra iškreipiamos tuomet, kai kažkas turi dominuojančią poziciją. Buvo minimi jaučiai, žinau, kad jūs Europos parlamente yra apie tai kalbama ir aš tik tai galiu pasakyti, kad Ispanija susilaukė paramos pagal bendrą žemės ūkio politiką, kalbant apie gyvūnus, kurie, kurie iškart būtų tiekiami į skerdyklas. Apie vartotojus dar buvo vienas klausimas, apie tai jau kalbėjau. 2014 metais žemės ūkio sektoriaus pajamos buvo labai svarbios, čia svarbu, kalbant apie vaisių daržovių sektorių, taip pat grūdinės kultūras, alyvaugių aliejų. Tačiau galvijų augintojų ir ūkininkų apsauga. Čia tikslas turi būti susijęs ne tik su nacionaliniais teisės aktais. Kokybės klausimas svarbus, viskas yra reglamentojama pagal bendrą žemės ūkio politiką, na, o mūsų vyriausybė bando užsitikrinti patį geriausią rezultatą mūsų sektoriui. O dėrybos dėl bendrosios žemės ūkio politikos nėra atsižvelgiama į Ispanijos padėtį. 2013 metais dėrybose buvo pasiektas toks rezultatas, kai mums pavyko išsaugoti gyvybiškumą visuose žemės ūkio sektoriuose visur Ispanijoje. Mums pavyko apsaugoti Ispanijos ūkininkus. Na, ES visų ūkininkų apsauga, aišku, yra vienas didžiausių pasiekimų, vienas svarbiausių bendro žemės ūkio politikos sektorių. Ponas Kaputo irgi uždavė klausimą apie pininkystės sektorių sakė, kad e, turime nedaug laiko, tiesa, sukčiavimas maisto sektoriuje, įstatymę apie maisto kokybę nėra kalbama, bet neseniai Ispanijoje mes patvirtiname įstatymą, kuriuo bandoma gerinti, bandoma gerinti maisto kokybę. Ir tai reiškia, kad mes čia pirmiausia stipriname kontrolę, kad galėtumėme užtikrinti, suteikti geresnės garantijas operatoriams ir vartotojams. Ir dar norėčiau pabaigai pasakyti, ponė pirmininkė, kad Mes kalbėjomės su komisija apie šį įstatymą, mes jo nepristatėme ministrų tarybai, tačiau dvišalių pagrindų esame pasirengę, kaip jau minėjau, perduoti to įstatymo kopijas, pasidalinti tą patirtimį bet kam, kas tuo domisi. Ir dar kartą dėkoju Jums už tai, kad pakvietėte mane į šį posėdį. Pani minister, bardzo dziękujemy temat szeroki. Ačiū ministrė už jūsų pasisakymus. Tema yra labai plati. Šis komitetas nekarta apie ją diskutavo. Taip pat aptarėme ir ponios Maginės nuomonę. Žinoma, visada, visada yra pravartu dalintis e, geriausią praktiką, pažangiają praktiką, nes e, tokie pavyzdžiai mus įkvėpia tolesniam darbui. Mes ir ateityje pasinaudosime jūsų e, pavyzdžiais, jūsų praktiką. Ačiū. ir sveikinu Jūs puikiai dirbančioje srityje. Ateityje mes dar grįšime prie šios temos, kalbėsime apie europinę dimensiją. Ir dabar dar kartą dėkodamas ministrai už tai, kad atvyko su mumis pasikalbėti. Noriu pasakyti, kad džiaugiamės girdėdami, kad e, jums pavyko rasti minčių, kaip tvarkytis su rinkos koncentracija, su monopolijomis, taigi akivaizdu, kad e, sprend, tokių sprendimų yra. Ačiū Jums. E, čia, šioje salėje yra ir kitų institucijų, pavyzdžiui, Europos komisijos atstovų. Ir aš esu įsitikinęs, kad um, Šią temą bus kalbama ir kitur. Taigi labai ačiū. Dabar 3-4 minučių techninė pertraukėlė ir matau, kad mes jau vėluojame. Yes, yes, yes, yes, yes, we have already. Proszę Państwa, z dużym opóźnieniem rozpoczynamy kolejny punkt. Głosowanie. Noriu paprašyti visų susėsti. Pradedame balsuoti. Balsuosime dėl ponios maginės nuomonės. Apie šią temą mes jau kalbėjome, dabar suteiksiu žodį pranešėjai. Ačiū, pirmininkė, aš suprantu, kad kolegos nori kuo greičiau balsuoti ir išvykti, todėl labai trumpai padėkosiu šešėliniams pranešėjams, dirbome kaip gera komanda, įtemptai dirbome, kad atsižvelgtume į visus klausimus, kurie buvo iškelti ir rengėme kompromisus balsavimus nuo 200 sumažinome iki 50. Stengiamės, kad mūsų siunčiamas signalas būtų e, glaustas ir nuoseklus ir dėl to balsavimo sąraše kai kur matysite minusus. E, dirbome su kitu pranešėju Džekovičium, jis e, dabar yra Lenkijoje, nes pasikeitė jo darbo grafikas ir gali būti, kad dėl kitam pranešimui mes turėsime kitą pranešėją. Ir Nežinau, kaip viskas vyks toliau. Su kitu pranešimu dabar, manau, galime balsuoti. Dėkoju ponui Alvira pran... savo padėjėjams už jų pagalbą. Do tego, o czym powiedziała pani poseł, sprawozdawca najprawdopodobniej zostanie ministrem w nowym rządzie. gali būti, kad ponas Jatskevič e, pradės eiti ministro pareigas naujoje Lenkijos vyriausybėje. Dėl kompromisų mes balsuosime elektroniniu būdu. Pradedame balsuoti dėl pirmo kompromiso. Balsuojame elektroniniu būdu. Balsuoti pradedame. Jeszcze minutę. Jeszcze minutę pan poseł Tarabella. Na, duosiu Jums minutėlę, ypač ją skiriu ponui Tarabelą. Pakartokime balsavimą. Pirmas kompromisas. Pradedame balsuoti. Balsuoti baigiame. Toliau 52 pakeitimas. Kas už? Prieš? Atmestas. 140 pakeitimas. Kas už? Prieš? Atmesta. Antras kompromisas. Pradedame balsuoti. Zamykam głosowanie. Balsuoti baigiame. Pritarta. 25. Pakeitimas. Kas už? Pritarta. Trečias kompromisas. Pradedame balsuoti. Balsuoti baigiame. Pritarta. Ketvirtas kompromisas. Pradedame balsuoti. Balsuojame dėl ketvirto kompromiso. Balsuoti baigiame. Pritarta. 34 pakeitimas. Kas už? Prieš? Pasitikrinkime elektroniniu būdu. Pradedame balsuoti. Balsuoti baigiame. Pritarta. Penktas kompromisas. Pradedame balsuoti. Balsuojame. Balsuoti baigiame. Pritarta. 69 pakeitimas. Kas už? Prieš? pasitikrinkime elektroniniu būdu. Balsuoti pradedame. Balsuoti baigiame. Atmestas dviejų balsų persvara. Dabar pereiname prie 59 pakeitimo. Kas už? Prieš? Pasitikrinkime. Pradedame balsuoti. Balsuoti baigiame. Atmestas. Šeštas kompromisas. Pradedame balsuoti. Balsuoti baigiame. Pritarta. 50 pakeitimas. Kas už? Prieš. Atmestas. 34. Šeštas pakeitimas. Kas už? Pritarta. 99 pakeitimas. Kas už? Prieš. Pritarta. 80 pakeitimas kas už? Prieš? Atmestas. Bet pasitikrinkime elektroniniu būdu, kad būtume tikri. Pradedame balsuoti. Balsuoti baigiame. Atmestas. Septintas kompromisas. Pradedame balsuoti. Balsuoti baigiame. Pritarta. Aštuntas kompromisas. Pradedame balsuoti. Balsuoti baigiame. Pritarta. 133 pakeitimas. Kas už? Prieš? Pasitikrinkime elektroniniu būdu. 133 pakeitimas. Pradedame balsuoti. Balsuoti baigiame. Atmestas. 127 pakeitimas kas už, prieš, atmestas. 123 kas už, prieš, atmestas. 139 kas už, pri, pritarta. 84 kas už, pritarta. 131 kas už, prieš atmestas. Devintas kompromisas. Elektroninis balsavimas. Balsuoti pradedame. Balsuoti baigiame. Pritarta. 28 pakeitimas. Kas už? Prieš? Pritarta. 86. Kas už? Pritarta. 33. Kas už? Prieš? Atmestas. 105. Kas už? Prieš? Pasitikrinkime elektroniniu būdu. Pradedame balsuoti. Balsuoti baigiame. Atmestas. 163. Kas už? Prieš? Atmestas. 167. Kas už? Prieš? Atmestas. 176. Kas už? Prieš? Atmestas. 177. Kas už? Prieš? Atmestas. 178. Kas už? Pritarta. 180. Kas už? Prieš? Atmestas. 181. Kas už? Prieš? pritarta. Tačiau pasitikrinkime elektroniniu būdu. Pradedame balsuoti dėl 181. Atmestas. Ne, sako pirmininkas, suklydau. Dabar 184. Kas už, prieš, atmestas. 100. 802. Kas už? Prieš? Pritarta. Šimtas 82 reikėtų pasitikrinti. Balsuojame elektroniniu būdu. Balsuoti baigiame. Pritarta. 183. Kas už? Prieš? Pritarta. Bet pasitikrinkime elektroniniu būdu. Pradedame balsuoti dėl 183. Balsuoti baigiame. Atmestas. 185. Kas už? Prieš? Pasitikrinsime. Pradedame balsuoti. Balsuoti baigiame. Atmestas. 189 pakeitimas kas už. 189. Prieš. Pritarta. Bet pasitikrinkime. Balsuojame dėl 189. Balsuoti baigiame. Atmestas. 31 pakeitimas. Kas už? Prieš? Atmestas. 190 pakeitimas kas už, prieš, atmestas, 191 kas už, pritarta, 192 kas už, prieš, atmestas, 193 kas už, prieš, atmestas, 146. Kas už? Prieš? Pasitikrinkime. Pradedame balsuoti. Balsuoti baigiame. Pritarta. Su dviejų balsų persvara. Buvo sunku pamatyti, kaip balsavote. Dabar balsuojame dėl nuomonės projektų su pakeitimais. Pradedame balsuoti. Balsuoti baigiame. Pritarta. Sveikiname pranešėją. Czy pani poseł chce dwa zdania, bo wiemy, jak, jak, z jakimi kłopotami Ar ponia Maginės norėtų pasisakyti? Mes puikiai prisimename, kokiu sunkumu kilo rengiant šią nuomonę. Na, labai trumpai norėčiau dar kartą padėkoti ir pasakyti, kad tai, kad mes kažkaip balsavome, nebūtinai reiškia, kad sulauksime pritarimo plenarnėme posėdėje, nebent mes savo, mes kaip frakcijos, mūsų frakcijos e, ieškotų tolesnės paramos, taigi prašau ir toliau siekti paramos. Na, komiteto vardu norėčiau paprašyti pasistengti E, įtikinti kitus e, savo frakcijų atstovus paremti šią svarbę nuomonę. Na tai yra nuomonė rengiama savo iniciatyva, bet ji vis tiek yra svarbi. Taigi prašau siekti paramos savo frakcijose. Dabar periname prie 11 punkto. Okay. E, za chwilę, jeszcze nim przejdziemy do punktu 13 wymiany poglądów. Prieš pereidami prie 13 darbo tvarkės klausimo, kur kalbėsime su Finvan Valekum. Norėjau pasisveikinti su pirmininku. Taigi, pradžioj Dvyliktasis klausimas dėl priemonių Tunisui. Ir taip pat labai dėkoju Jums visiems už e, balsavimą. Kolegė Aguilera yra pranešėja, INTA komitetas, komitetas atsakingas už nuomonę. Ir dabar suteiksiu žodį kolegija Gilera, prašau. Ačiū pirmininkė. Labai trumpai pristatysiu klausimą. Žemės ūkio komitetas rengia nuomonę būtent patiktam pasiūlymui iš komisijos pusės. Ir pagrindinis dalykas, kurį norima padaryti, tai yra imtis um, skubių priemonių Tunisui, norint padėti E, palengvinti Tuniso atsigavimą po teroristinių išpolių birželio mėnesį. Norima padidinti e, kvotą alyvogio aliejų iš Tuniso. Noriu pabrėžti, kad pirmiausia esu susirūpinusi dėl to, kad taryba ir komisija sistemiškai um, įtakoja ES žemės ūkio sektorių ir ne tik. Žinoma, Tunisas yra puikia šalis. Mes tikimės, kad Tunisas sugebės, kaip ir kitos valstybės, išspręsti problemas, ypač e, problemas su pabėgėliais. Bet, bet kokiu atveju reikia labai atsargiai žiūrėti į tą dalyką, kaip išskirtinių priemonių tiekimas atskiroms šalims. Tunisas jau dabar turi 56 700 tonų kvotą alyvogių aliejui per metus. Kvota buvo išnaudota, bet dabar yra siūloma nauja kvota papildomi 35 tūkstančiai tonų alyvogių aliejui per metus įvežti be muito mokesčio. Aš suprantu, kad ES turi padėti šios šalies ekonomikai atsigauti ir man kaip asmeniui iš tos šalies, kur yra gaminama daug alyvogių aliejaus, mano pačios regione 300 mažų įmonių uh, priklauso nu, būtent nuo šios rinkos šakos, nuo alyvogio aliejaus gamybos. Man labai sunku kalbėti apie alyvogio aliejaus kvotos padidinimą, kai šiuo metu esama kvota dar nėra išnaudota. Tai yra jautrus politinis klausimas, politinis sprendimas, kuris yra perkeliamas į žemės ūkio sektorių. Ir manau, kad dabar, ką mes turėtumėme padaryti, tai yra parodyti solidarumą su Tunisu, bet numatyti tam tikrų sąlygų, būtinų sąlygų. Ir manau, kad tai yra būtina, kai kalbame apie asociacijos susitarimus ir apskritai apie kitas politikos priemonės, kurių įmamasi žemės ūkio sektoriuje. Manau, kad ES žemės ūkio sektorius yra tas sektorius, kuris labiausiai nukentės. Labai dažnai mes susidurėme su e, nesažininga konkurencija ir aš pritariu e, papildomams priemonėms, tačiau reikia numatyti ir papildomų sąlygų reikia numatyti konkretų laikotarpį, per kurį bus taikomos papildomos kvotos. Ir pirmiausia, norėjau paprašyti komisijos garantuoti, kad papildoma priemonė bus tinkamai įgyvendinama. Reikia atsižvelgti į tai, kokie įtaką padarys naujoji kvota tokiom šalims kaip Italija, Ispanija, Portugalija, tai išties turės nemažą įtaką. Jeigu mes padidinsime šią kvotą ar kokias kitas kvotas papildomai reikia atsižvelgti, kokią įtaką tai turės viduržėmio, visam viduržėmio valsty, jūros valstybių regionui. Tai turėtų būti netidėliotina išimtinė priemonė, kuri neturėtų tęstis daugiau nei dviejus metus ir neturėtų būti pratesta po tų dviejų metų. Taip pat mums reikėtų ne kasmetinės e, peržiūros, o kasmėnesinės kiekio peržiūros. Jei turėsime ne kasmetinius sertifikatus, o sertifikatus kas mėnesį, tuomet mes alyvogių aliejus, aliejus rinkoje tą daromą neigiamą, galima neigiamą poveikį sumažinsime. Mes galėtumėme patvirtinti 91 700 tonų alyvogio aliejus eksportui per metus, tokį pat, kokį turi Portugalija. Mes suprantame Tuniso poreikius, bet tuo pačiu metu manau, kad mes turėtumėme atsižvelgti apskritai į alyvogio aliejus sektoriaus padėtį ir padėtį Ispanijoje. De Castro. Dėkoju pirmininkė labai trumpai. Norėjau išreikšti labai stiprią paramą Aguilera parengtai nuomoniai. Ir norėčiau, kad visas komitetas tinkamai tai atsižvelgtų ir suprastų, kad Europos Sąjunga turi padėti Tunisui, kuris susiduria su krize ir problemomis. Bet negalime priversti ūkininkus už tai mokėti. Ir šiame komitete nekartą esame susidūrę su tokia padėtimi Ūkininkai turi nemažai e, problemų ir mes kalbame apie kvotos padidinimą, kuris sudarytų 20-30 Italijos ūkininkų e, gamybos apimties. Dėkoju, prašyčiau kalbėti trumpai ir į temą. Vieną minutę pasisakymams. Dėkoju. Selimovičiu. Komisija pateikė pasiūlymą kaip tik po teroristinio išpolio Tunise e, poveikis alyvogių aliejaus rinkai bus ribotas, numatytas tinkamas laikotarpis ir tai bus trumpalaikė priemonė ir aš manau, kad mes turėtumėme jai pritarti. Ypač todėl, kad Tuniso ekonomikai ši priemonė yra labai svarbi ir sudaro didelę reikšmingą dalį visai Tuniso ekonomikoje. Amont. Andriu, ačiū ponė pirminkė, aš irgi norėčiau užsakyti paramą pasiūlymui ir vicepirmininkės pristatymui. Jie minėjo du svarbius dalykus. Pirmiausia, teikti paramą Tunisui dėl istorinių priežasčių ir taip pat šiuo konkrečiu momentu, tai yra dviejom, dviejams metams numatyta priemonė, taip pat bus bandoma jai gyvendinant reguliariai įvertinti tai, kas vyksta. Taigi tai yra labai tiksli priemonė orientuota į konkrečią Tuniso situaciją. President, thank you. I'll... Smith. Taip pat norėjau pasakyti, kad aš esu užsienio reikalų komiteto narys ir kitų darbo grupių narys ir manau, kad reikia realistiškai žiūrėti į situaciją ir pranešėjai yra teisi. Tai yra labai politinis klausimas ir toks techninis sprendimas. Ir manau, kad reikia atsižvelgti į visą kontekstą, visą ES politiką ir kaiminystės politiką. Visai neseniai lankiausi Tunise ir manau, kad e, negalime automatiškai pasakyti, kad demokratinis procesas šioje šalyje jau yra stiprus ir įsigaliojęs. Reikia realiai žiūrėti, vertinti situaciją ir atsižvelgti į kontekstą ir apskritai į padėtį regione ir plėtrą regione. Taigi, jeigu mes siūlome būtent E, tokį sprendimą, reikia tai koordinuoti su kitais komitetais, užsienio reikalų komitetu. Esat galbūt parengti bendrą iniciatyvą ir kaip mano kolegos e, minėjo, e, labai remiame šią nuomonę, nes yra parengt, šį pasiūlymą, nes jis yra parengtas laiku ir yra tinkama priemonė. ponė Garcija. Pirmiausia, aš norėčiau pasakyti, kad visapusiškai smerkiu bet, kokias, bet kokius teroristų išpolius ir mes turime parodyti solidarumą Tuniso atžvilgiu, nes Tunisas nukentėjo nuo dviejų didelių teroristų išpolių. Taigi pirmiausia, aš manau, kad turime suprasti, su kokia situacija susiduria ši šalis. E, tai yra ta situacija, kuri aktualiai ypatingai dabar ir mes ją turime atsižvelgti ir žinoma, mes pritarėme tarybos pasiūlymui, tačiau man atrodo, kad reikia detaliau susipažinti su komisijos tekstu. Turime labai glaustai ir aiškiai pasakyti, kad mes pritarėme tam Žemės ūkio komitete, tačiau mes norime pasiūlyti pakeitimą devintam punktui, tas devintas punktą, devintą punktą pakeitė ir pati pranešėja, labai svarbu jos dabar pakeitimą šiek tiek pakoreguoti ir pasakyti, kad tai neturėtų sukurti jokio precedento laisvos priekybos susitarimo su ES kontekste. Aišku, mes nežinome, kokia situacija bus 2017 metais ir be jokios abejonės turime ir to nepamiršti. Panas Kaputo. Ačiū, pirmininkė. Aš visiškai sutinku su tuo, ką sakė pranešėja, kad reikia pagelbėti Tunisui ir Tuniso žmonėms, tačiau tai neturėtų daryti neigiamų padarinių vienam konkrečiam žemės ūkio sektoriui. Ir mes taip pat turime pabrėžti, jog tai yra išskirtinė ir ribota priemonė laiko prasme, bet aš pritariu tam, kad per tą laikotarpį turėtų būti atlikta, atliktas ir poveikio vertinimas. Šios kvotos turės, aišku, daug įtakos importui, bet ypatingai daug įtakos turės mūsų vidaus rinkai. Taigi mes turime pasirūpinti, kad komisija išsamiau apie tai pamastytų, nusekliau apie tai pamastytų. Ponas Tarabela. Uh, Ačiū, aš manau, kad na, visi iš principo pritarėme tam ir aš irgi pasisakau už tai, kad reikia padėti kaiminiai, šaliai kaiminiai, kuri susiduria su ekonominiais sunkumais. E, mes turime ne tik kalbėti apie solidarumą, bet ir jo siekti. Tiesa, kad žemės ūkio sektorius yra labai svarbus tokio solidarumo vektorius ir tos tie papildomi, e, papildoma kvota tai yra 1,3 procento e, visų visos ES produkcijos, tai neturėtų labai pakengti ir iškaipyti rinkos. Tačiau tai, ką siūlom, na, pranešė yra žingsnis teisinga linkme ir galbūt kas mėnesį teikti ataskaitas būtų perdėm didelis reikalavimas, tačiau aš vis tiek manau, kad mes turime teikti galbūt irgi nuomonės, bet vidaus rinkos komitetas, tai va Žemės ūkio komitetas irgi galėtų įvertinti situaciją ir aišku, mes turime padėti e, Tunisui dabartinėje padėtyje, tai yra sveikintina priemonė. Ačiū. Ponas Ferant. Aš irgi, na, aš, aš nepritariu šiai, šiai priemonė jokių būdų, tai visiškai kenkia ES Žemės ūkio sektoriaus augintojams. 2010 metais Tuniso ekonomika patyrė didžiulę krizę. Ir tai čia kalbama tiesiog apie solidarumą ir dabar mes turime priimti Tuniso žemės ūkio produkciją, alyvaugių aliejų į vidaus rinką. Čia kaip Ukrainos ir Rusijos embargo atveju žemės ūkio darbuotojai yra aukojami ir yra finansuojama už tai finansuojamas diplomatinis fiasko. Aš norėčiau uh, pasakyti, kad mes Žemės ūkio komitete privalome pirmiausia padėti Italijos alyvogių aliejaus gamintojams. Ir Europos Sąjunga dabar pirmiausia turėtų padėti tiems e, žemės ūkio sektoriaus gamintojams, kurie kenčia daugiausiai dėl Rusijos embargo ir manau, kad ypatingai kolegos iš pietų Europos valstybių kažkaip nebando apginti savo valstybės interesų ir aš, valstybių interesų. Aš manau, kad mes tiesiog aukojame žemės ūkio sektoriaus darbuotojus imdamiesi tam tikrų diplomatinių netinkamų veiksmų. E, ponas Sulo. Ačiū, pirmininkė. 70 tūkstančių tonų per dviejus metus. Štai tokia yra siūloma priemonė, tai kenkia ekonomikai. Aišku, mes turime padėti Tuniso žmonėms, bet ne tokia kaina, kuri žalinga mūsų ekonomikai, ypatingai pietų valstybėms, Graikijai, Ispanijai, Portugalijai ir, ir Italijos pietums, kai tuo tarpu šiaurės Europos valstybės tai visiškai nenukentės nuo tokios priemonės. Uh, Taigi mes vėlgi baudžiame tas valstybės, kurios ir taip jau kenčia. Ypatingai žemės ūkio sektoriuje. Mums nepatinka ši priemonė, nes galime panaudoti kitokias priemonės. Pavyzdžiui, makrofinansinės paramos Tunis sui programa 2011, 2011 metais buvo nemažai lėšų investuota 100 milijonų šiais metais skiriama pagal šią programą. Taigi, Ši priemonė mums nepatinka, nes didžiausias alyvogio aliejaus gamintojas Tunise yra šalies premjeras ir mes čia aukojame Europos žemės ūkį mainais už tokius politinius manevrus. Čia tas pats yra su citriniais vaisiais Maroke ir kitais produktais. O dabar vat, pradėjome čia apie tą alyvogių aliejų, aliejų Tunise. Uh, Ačiū. Dabar žodis komisijos atstovui, atstoviai iš Agri generalinio direktorato, ponė Spės. Labas rytas. Dėkoju už nuomonės projektą. Kalbant apie kilmės taisyklės, komisija visiškai pritarė šiam pakeitimui. Nauja formuluotė atitinka ir asociacijos susitar, susitarimo nuostatas, o kalbant apie reikalavimą atlikti poveikio vertinimą, aš norėčiau priminti, kad komisijos pasiūlymo buvo imtasi reaguojant į neįlinę padėtį Tunise, atsižvelgiant į tai, kad situacija buvo neįlinė ir skubi, poveikio vertinimo mes atlikti negalėjome. Tačiau komisija išanalizavo rinkos padėtį ir mano, kad ši priemonė neigiamai nepaveiks ES gamintojų dėl štai kokių priežasčių. 35 tūkstančiai tonų toks padidinimas yra tik 2,2 procento 2014-2015 metų ES suvartojimo. Europos Sąjungos alyvogų aliejaus rezervai yra iš, beveik išsekę ir 2011-2012 metais rezerviniai ištekliai 887 700 tonų sudarė. Kai, e, o dabar yra 317 400 tonų. Taigi 15-16 metais neturėsime pakankamai išteklių ir negalėsime pasiekti europinio vidurkio turint omenyje, kad mažai buvo pagaminta e, alyvuogių aliejus pastaraisiais metais, e, išaugo labai rinkos kainos ir ES operatoriai pradėjo importuoti daugiau alyvuogių aliejus iš Tuniso, kad galėtų patenkinti poreikius. Dėl to rizika kyla štai kokia. Išaugus kainai, alyvuogių aliejus kainai gali vartotojai būti verčiami naudoti alternatyvius produktus per vidutinę ir ilgesnę laiko perspektyvą. Komisija labai atidžiai stebės, kaip yra importuojamas alyvogių aliejus pagal um, tarifinės kvotas, dabartinės ir naujas, ir žiūrės, ar nėra neigiamai paveikiamos kainos, alyvogių aliejaus kainos Europos Sąjungoje ir mes atitinkamai apsvarstysime pasiūlymus ir teiksime pasiūlymus valstybėms narėms, jeigu matysime, kad yra iškraipoma alyvogių aliejaus rinka. Komisijai nereikalinga suteikti įgaliojimų stabdyti preferentinius susidarimus. Atitinkamas 2013 metų reglamentas jau suteikia tokią teisę, gyvendinimo teisę komisijai e, numatyti tarifinės kvotas, ypač koreguojant atitinkamas kvotas metų bėgė. Kalbant apie sertifikatus, komisija mano, kad pasiūlytame pasiūlymo keisti nereiktų tokiu būdu, nes tai nepakeis importo lapkričio ir gruodžio mėnesiais, nes spalio mėnesio sertifikatai galios ir sekančiais mėnesiais. Taigi, tas pats pasakytina ir apie autonominės kvotas ir jų valdymą. Dėkoju. Bardzo dziękuję. Pani poseł Aguilera, bardzo proszę. Ačiū, poniai Aguilera. Prašau kitų kalbėti trumpai. Prašau pranešėjos kalbėti trumpai. Ačiū pirmininkė. Noriu padėkoti visiems, kurie pasisakė. Dabar vyksta diskusijos dėl šiuo nuomonės projekto. Tikiuosi, kad greitai pavyks surenkti balsavimą. Tiesiog noriu pasakyti, kad iš esmės buvome paprašyti greitai parengti šių, šią nuomonę. Tačiau INTA komitetas pratėse tos nuomonės tvirtinimo terminus. Mes savo darbą atlikome gerai ir aš dabar norėčiau, kad kaip galima greičiau būtų surinktas balsavimas. Aš nemanau, kad mes turėtume ilginti terminus. Dabar kreipiuosi į komisijos atstovę ir vieną iš pasisakiusių kolegų. Noriu pasakyti, kad ši kvota iš esmės turės įtakos pietų Europos ūkininkams viduržėme jūros regione, bet e, ir į pietus nuo viduržėme jūros ši priemonė yra labai svarbi ir Aš tiesiog noriu priminti savo pastabas. Komisijos atstovė sakė, kad kol kas tai problemų nekelia. Tikrai 2015-2016 metais tai problemų nekelia, bet tikiuosi, kad pamačiusi tam tikrus sviravimus, nesklandumus alyvogio aliaus rinkose, komisija reaguos ir imsis priemonių, nes paprastai jų to nedaro. Ačiū. E, terminas teikti pakeitimus yra lapkričio 18 diena 11 valanda. Nuomonė tvirtinsime gruodžio 1 dieną. Ačiū. O dabar norėčiau pakviesti vicepirmininką Europos investicijų banko vicepirmininkė, o nuomonė dėl kalnuotųjų regionų yra atidedama. Diskusija dėl to yra atidedama. Dar noriu paklausti, ar yra kokiu nors pastabų dėl koordinatorių sprendimų, jei ne, jie patvirtinami, jūs tuos sprendimus gavote elektroniniu paštu ir popieriuje. Dabar sveikinuosi su ponu Pimban Balekom. E, rūpiučio mėnesį iš EIB pasitraukė Pinas Voleber ir jo pareigas perėmė ponas Balekom. Jis yra atsakingas už žemės ūkį ir labai džiaugiamės, kad ponas Van Palekom atvyko į mūsų komitetą. Europos investicijų bankas yra labai svarbus partneris ir dialogo dalyvis aptariant įvykius Europoje. Ir mes labai džiaugiamės, kad yra bendradarbiaujama ir su mūsų komitetu. Dabar suteiksiu žodį ponui vicepirmininkui. Ačiū pirmininkė, ponios ir ponai, gerbėmiai parlamento nariai. Prieš porą mėnesių, rugsėjo pirmą dieną, kreipiausi į jūsų pirmininką ir paprašiau, kad būtų surinktas trumpas susitikimas, kurio metu galėčiau e, prisistatyti ir Pirmininkas sakė, na, būtų neblogai, bet būtų dar geriau, jeigu atvyktumėte į parlamentą ir prisistatytumėte visam komitetui, ne tik jo pirmininkui. Ir tikrai aš čia lankausi todėl, kad jūsų pirmininkas taip pasiūlė. Manęs paprašė perimti atsakomybę už žemės ūkio sritį Europos investicijų bankė. Ponas Moltener atsistatydino, o aš šias pareigas sutikau eiti ne tik todėl, kad to paprašė pirmininkas, nors tai žinoma visada yra svarbus argumentas, bet ir todėl, kad esu motivuotas dirbti su žemės ūkiu. Ne tik todėl, kad aš esu asmeniškai kilęs iš kaimo, kaimiškos vietovės ir mano mama iki šiol gyvena ūkyje, žinoma, ne, dirba netaip aktyviai kaip e, Ponas Haitema, na, jai dabar 85 metai, taigi ji dabar nebe tokia aktyvi kaip anksčiau. E, na, mano motyvas yra tas, kad e, žemės ūkio sektorius turi lemiamos reikšmės siekiant klestinčios ES ekonomikos. Ir kalbu ne tik apie žemės ūkį, bet ir žemės ūkio ir maisto pramonę, žuvininkystę, e, įvairius Europos ekonomikos sektorius. Ir šiame sektoriuje dirba apie 12 milijonų ūkininkų. Taip pat yra 1,4 milijono ne ūkininkų bendrovių. Apskritai šiame sektorioje sukūriama daugiau nei 25 milijonai darbo vietų. Taigi konkurencingas žemės ūkio sektorius yra labai svarbus dėl keleto priežasčių. Jis užtikrina kaimo vietovių sanglaudą, jis labai svarbus siekiant ekonomikos augimo, užimtumo. Jeigu E, kai kuriuose ES vietose ekonomikos augimas atsigauna, tačiau e, nedarbo lygis daug kur lieka nepriimtinai didelis ir manau, kad žemės ūkis čia gali atlikti labai svarbu vaidmenį. Taip pat tai yra sektorius, kuriame gali būti dėgiamos inovacijos ir siekiama gerinti aplinkosaugos būklę. Ir po dviejų dešimtmečių, kai daugelį ES šalių į e, žemės ūkį buvo e, investuojama nepakankamai, dabar reikia didelių investicijų, kad būtų pakeista neveiksminga, neefektyvi e, įranga ir žemės ūkio technologijos. Ir aš manau, kad tų investicijų galima pasiekti padedant Europos investicijų bankui ir privačiam sektoriui ir laikantis ES politikos reikalavimų. Ir manau, kad e, žemės ūkio ir maisto sektorius turi milžinišką potencialą. E, Europos investicijų banko akcininkai 28 ES valstybės narės paprašė daugiau prisidėti prie Europos bendrovių internacionalizavimo. Jūs turbūt žinote, kad Europos vadovų taryba praėjusiais metais patvirtino išvadas e, apie tai, kad reikia skatinti ir remti Europos bendrovės, kad jos aktyviau veiktų tarptautinėse rinkose už ES ribų. Ir žinoma, šis Europos bankas yra bankas skirtas ES, 90 procentų mūsų apyvartos yra ES, tai yra maždaug 75 milijardai e, eurų per metus, 10 procentų mūsų veiklos yra už ES ribų, tai yra maždaug 10 milijardų eurų per metus. Pavyzdžiui, mes aktyviai veikiame Senegale ir kitose AKR šalise. Manau, tai yra svarbus dalykas, kurį turime turėti galvoje. Per pastarosius penkerius metus, e, vadovaujant Vili e, Moltelin, mano pirmtakui ir geram bičiuliui, EIB suteikė 25 milijonus eurų paskolų žemės ūkiui, žuvininkystėj ir miškininkystėj ir su šiomis šakomis susijusiems projektams. Ir mano pirmtako moto ir banko moto yra toks. Bankas e, e skolina, e, taip pat remia Europos komisiją ir teikia konsultacijas. E, Ir mes remiame, atsižvelgiame į valstybių narių prašymus, teikdami konsultacijas, patariamasias paslaugas, atliekame ex ante verslo analizę ir taip pat teikiame garantijų sistemas žemės ūkiui ir mažoms ir vidutinėms įmonėms, nes tai yra vienas svarbiausių segmentų žemės ūkio sektoriuje. Be to, bendradarbiaujame remdami tyrimus ir vadinamosius Inofin produktus. Na, kadangi mes čia esame numatę keistis nuomonėmis, e, kalbėsiu trumpai. Pateiksiu tik dar dvi pastabas. Pirmoji pastaba susijusi su Junkeriu. Manau, kad žemės ūkio sektorius tikrai galėtų gauti naudos iš investicijų iš vadinamojo Junkerio plano E, bus teikiamos garantijos Europos investicijų bankui, kad būtų galima rizikingiau investuoti ir tai atvers naujas galimybės šiam sektoriui ir bankui. Šiuo metu šiame kontekste mes rengiame naujus produktus, pavyzdžiui, garantijas bankams, e, kurie teiks paskolas jauniems ūkininkams, kad būtų numatytas vadinamasis e, E, perėmimo finansavimas. E, taip pat derame su komisija dėl Mm, rizikos pasidalymo sistemų. Viena vertus, tai suteiktų galimybę bankui teikti daugiau paskolų žemės ūkio sektoriui ir kita vertus, sudaryti rizikingesnius sandorius. Ir mes dabar siekiame įvardyti naujus klientus, pavyzdžiui, bankus tarpininkus ir taip pat numatome tiesioginį skolinimą žemės ūkio kooperatyvams. Tai mums yra nauja sritis. Ir pirmininkė paskutinė pastaba. Kodėl įmoniai ar sektoriui m, mm, būtų pravartu turėti verslo ryšių su Europos investicijų banku. Tai būtų naudinga dėl kelių, kelių priežasčių, nes mes esame konkurencingi kainų požiūrių, mes sutelkėme finansavimą, o ne jį išbarstome paprastai, e, kai atliekame vertinimus E, dažnai privatus investuotojai gauna paskatų dirbti su mumis. Antras e, svarbus privalumas yra e, ilgalai, ilgi, ilgesni paskolų gražinimo terminai. Tai taip pat yra paskata investicijoms, taip pat mūsų techninės konsultacijos, techninės rekomendacijos, mes turime puikią techninių konsultacijų tarnybą, ji taip pat at, palengvina deramo įvertinimo komerciniam sektoriui procesą. Mes žinome, išmanome taisyklės, kurios yra taikomos mažoms ir vidutinėms bei vidutinio kapitalo įmonėms. Mes žinome, kad toms įmonėms ne visada lengva kreiptis į institucijas, tik mes išmanome e, finansinės taisyklės. Finansinis diversifikavimas įmoniai visada yra naudingas ir galiu jūs patikinti, kad Europos investicijų bankas lieka finansavimo partneris ir tada, kai ekonomika išgyvena ne pačius geriausius laikus. Mes dirbame anticikliškai ir liekame rinkoje net ir tada, kai komercinis sektorius praranda susidomėjimą arba kai komerciniam sektoriui yra draudžiama investuoti į rizikingus produktus dėl įvairių taisyklių, kurios kartais priverčia komercinį sektorių e, atsitraukti arba imtis tam tikrų priemonių. Mes paprastai tokiais atvejais prašome akcininkų daryti dar daugiau nei paprastai. Ir Mes dirbame su vairiais ekonomikos sektoriais, žemės ūkio sektorius yra vienas svarbiausių ES ekonomikos sektorių ir aš laukiu keitimosi nuomonėmis su jumis ir dabar ir E, vėliau. Ir jeigu turite kokiu nors klausimu, jeigu dabar, pavyzdžiui, išeisite, tai nedvėjodami galite susisiekti su manimi ar mano komanda. Į jūsų klausimus tikrai bus atsakyta. Na, galbūt ne visada bus atsakyta teigiamai, bet į juos bus tikrai visada sureaguota. Ir jeigu pateikėme neigiamą atsakymą, mes visada paaiškiname, kodėl tas atsakymas neigiamas. Taigi, gerbėmiai parlamento nariai, aš vis dar mokausi. Galite apipilti mane savo pasiūlymais ir idėjomis, kurias aš panagrinėsiu su savo komanda Luksemburgė ir svarstysiu, ar jos gali būti naudingos jūsų žemės ūkio sektoriui ir pramoniai. Martinės Teslupės, senatorius ir Aguilera. Šie kolegos prašo žodžio, nori paklausti. Kaip aš suprantu, galiu kiekvienam skirti po dvi minutės. Maginės. Ačiū pirmininkė. Sveiki atvykę į mūsų komitetą. Turiu keletą labai konkrečių klausimų. Neminėjote konkrečios prieigos individualiems ūkininkams prie finansavimo. Komisarė Hognen vasarą pasakė, kad tokia galimybė gali būti svarstoma. Ir labai daug Arijoje sulaukiau skambučių. Manęs klausia, kaip galima būtų apeliuoti, ar kalbama apie 3 procentus, ar kalbama apie 20 metų laikotarpį. tarpį Galbūt galėtumėte atsakyti tiems, kurie domisi tą galimybę. Ir koks būtų valstybių narių vaidmuo, jeigu mes tiesiogiai skirtumėme finansavimą individualiems ūkininkams iš Europos investicinio banko, ar e, būtų numatyta kažkoks specialus e, įrankis jauniems ūkininkams, nes jiems yra uh, sunkiausia, jie neturi paskolų ėmimo atidavimo patirties ir norėjau paklausti, kokia numatoma ateitis individualiems ūkininkams ir ūkininkų sąjungoms kreiptis tiesiogiai Europos investicinį banką. Des. Dėkuoju pirmininkė. Ačiū Pirman Balekom. Pristatėte trumpai savo programą. Ačiū Jums. Norėjau paminėti, kad 25 milijonai darbo vietų yra sukūrėmi žemės ūkio srityje. Norėjau, kad to nepamirštumėte. Aš pats esu iš Bavarijos ir Bavarijoje užimtumas yra labai didelis Ten žmonių žemės ūkio sektoriai dirba daugiau negu automobilių pramonėje. Europos, Europoje situacija yra labai skirtinga. Neseniai kalbėjau su žmogumi, kuriam buvo pasiūlyta paimti paskolą su 1 procento palūkanomis šešiems metams arba 1,5 procento palūkanomis 12 metų. Norėjau paklausti, e, ką jūs siūlote. Vokietijoje šiuo metu palūkanos yra labai žemos, žemiausios kokias man tik yra tekę matyti. Jūs taip pat apie tai minėjote. Taigi man įdomu, kiek rizikos e, planuoja prisimti EIB ir kiek bus investuojama į rizikingą kapitalą. Tikiuosi turėsime progą apie tai pasikalbėti. Ropė. Pirmininkė, turiu porą klausimų, kuriuos norėčiau užduoti. Kadangi Lietuvoje kooperatyvų nėra labai daug ir tas kooperatinis judėjimas dar, sakykime, tik tai prasideda, Tai man buvo įdomu išgirsti, ką Jūs pasakėt, kad e, pradėsit remti kooperatyvus, ko anksčiau nega, negalima buvo daryti. Gal galėtumėt kelis principus, kelis sakinius pasakyti, kuo būtent e, skirsis kooperatyvų remimo sistema. Antras dalykas, e, Lietuvoje, kaip ir kitose ES šalyse, labai daug buvo investuota į pieno sektorių, kada, sakykime, kaina buvo priimtina ir gera ir labai vystėsi tas sektorius, praktiškai augo kasmet, bet e, atsitikus kriziai ir jau antri metai mes negalim, sakykime, nei atskirai valstybė, nei, nei bendra Europos Sąjunga veikti krizės, E, tos investicijos tampa niekinės tiek ES parama, tiek bankų paskolos. Ir vat vien, sakykime, per spalio mėnesį 2 procentai ūkininkų pasitraukė Lietuvoje iš e, pieno sektoriaus, tai yra paliko tas investicijas, dabar šiaip taip atsiskaitinėja su bankais išpardavinėdami savo ūkį, per metus virš 3 procentų sumažėjo karvių, tai iš tikrųjų e, nebuvimas reiškia ateities, nematymas ateities, e, žmonės labai sumažino, sakykime, iniciatyvas imti paskolas ir skolintis ir šiandieną netgi nenori žmonės skolintis, kad išlaikyti gyvulių reikalingus pašarus, reikalingus vitaminus ir taip toliau. Tai iš tikrųjų būtų labai svarbu jūsų nuomonė, ar e, e, turim sukurti, kad e, tas, e, kiekvienas sektorius, tame tarp ir pienininkystės, gyvulininkystės sektorius, kuris labai svarbus kaimo ateičiai, e, turėtų ate, perspektyvą, kad, e, sakykime, Europos institucijos prisidėtų prie garantijos, kad bus gautas pelnas ir kad nebankrutuos ūkis. Ačiū. Pani poseł Sandra. Sandra. Dėkuoju, pirmininkė. Labai konkretų klausimą turėčiau. Kai EIB atstovas kalbėjo apie rizikingas operacijas, norėjau paklausti konkrečiai, ką turėjote omenyje. Agilera. Dėkuoju pirmininkė. Labai įdomus pristatymas. Įdomu sužinoti, ką Europos investicinis bankas gali padaryti žemės ūkio sektoriui, kaip gali prisidėti prie mūsų sektoriaus veiklos. Manau, kad ne visos galimybės, kurias gali suteikti AIB, yra žinomos. Mano šalis, Ispanija, labai dažnai bendradarbiauja su EIB administracinėme lygmenyje ir kalbant apie žemės ūkio ir ūkininkus, minėjote jaunuosius ūkininkus. Norėjau paklausti, kaip jūs planuojate įtraukti jaunuosius ūkininkus į e, specialiuosius e, taikomus veiksmus, specialias priemonės. Yra konkrečių numatyta būdų. Vaitema. Dėkoju pirmininkė. Džiaugiuosi, kad turime Europos investicinio banko atstovą. Taip pat minėjote skirtingas, uh, skirtingus būdus, kaip EIB gali remti žemės ūkio sektorių. Matau taip pat keletą galimybių. Uh, Kaip minėjo Maginės ir Abidės, mums reikia geresnios prieigos prie finansų, ypač kai kalbame apie jaunuosius, naujuosius ūkininkus. Taigi labai įdomu, kaip Europos investicinis bankas jiems yra pasiryžęs padėti. Taip pat EIB galėtų pagalvoti apie finansinių instrumentų plėtrą rizikai valdyti. Pavyzdžiui, jei yra blogas oras arba kitos neplan, kiti neplanuoti neigiamai žemės ūkį veikiantis dalykai. Galbūt galima būtų kažkaip uh, pakeisti ar atitinkamai keisti paskolos pasiėmimo sąlygas. Galbūt reikėtų bendradarbiauti su privačiu sektoriumi ir vyriausybėmis šioje srityje. Ir dar vienas dalykas, norėjau paklausti, ar EIB uh, yra suinteresuotas investuoti į naująjį projektą apie naujas inovacijas. Kaputo. Dėkoju pirmininkė. Džiaugiuosi, kad turėjome progos išklausyti Pimam Balekom Įdomu buvo išklausyti taip pat, kad jis kilęs iš žemės ūkio regiono. Minėjote mažas ir vidutinės įmonės, jaunuosius lėšas skirtas jauniesiams ūkininkams. Taip pat sakėte, kad EIB yra antis cikliškas ir ciklams nepaklūstantis organas. Norėjau paklausti, kokių iniciatyvų planuojate imtis žemės ūkio srityje, ypač tose srityse, kur rizika yra labai didelė, kur nėra nenuspėjamas derlius ir pajamos. žemės ūkio sektorius yra labai rizikingas, nes yra, gali būti e, paveiktas daugelio nenuspėjamų faktorių. Taigi reikia tam tikrų garantijų ir tikiuosi, kad atitinkama priemonė bus numatyta, kaip pavyzdžiui, koks garantinis fondas, kuris galėtų būti panaudotas, kai sektorius susiduria su itin didelėmis problemomis. Jar. Ačiū pirmininkė. Norėjau paklausti dėl e, rizikos kapitalo. Žinome, kad turime kainų krizę pieninkystės sektoriuje. Mes kalbame su ūkininkais ir sakome, kad ES ne visada gali e, veikti taip, kaip nori ūkininkai ir kaip mes galėtumėme paskatinti pačius ūkininkus, kad jie patys imtųsi rinkos reguliavimo, kad patys um, imtųsi saugojimo, sandėliavimo. Jeigu pininkistės sektoriuje būtų parengti uh, projektai, atitinkami projektai reikėtų labai daug pinigų, ne šimto tūkstančių, daug daugiau. Dėkuoju, taip pat norėjau užduoti klausimą. Žinome, koks yra svarbus vanduo žemės ūkyje. Infrastruktūra taip pat yra labai svarbus veiksnys. Taip pat kitas dalykas yra gamintojų organizacijos ir norime panaudoti naujus finansinius instrumentus tam, kad pamažu atsisakytumėme subsidijų sistemos. Moksliniai tyrimai, inovacijos visuomet yra tam tikra rizika. Ar turite ką papildyti apie tuos tris mano svarbiausius išvardintus dalykus? Žodis jums atsakyti, prašau. Ačiū už klausimus. Turėsiu dabar galimybę geriau paaiškinti, ką daro Europos investicijų bankas. Pirmiausia, tai nesusijęs su jūsų klausimais, bet pasakysiu, kad bankas ištikus krizė, ypatingai kai ištiko krizė 2007 metais, tapo visiškai kitokia institucija nei buvo anksčiau. Mes anksčiau buvome didžiulis infrastruktūrinis bankas, energetika, tinklai, greitkeliai, oro uostai, panašus projektai buvo finansuojami ir vis dar tą darome. Bet tai jau nėra 75 procentai mano, mūsų portfelio, bet ir net nėra, tai yra tik trečdalis mūsų portfelio. Taigi pasikeitė visa situacija, pasikeitė mūsų visas tas finansavimo portfelis. Trečdalis vis dar yra infrastruktūra ir matyti taip ir išliks. Mhm nes visuomet poreikių čia yra. Ne tik atnaujinti infrastruktūrą, bet ir statyti naują infrastruktūrą, ją eksploatuoti, išlaikyti ir, ir panašiai. Dažnai eksploatavimas ypatingai atsilieka. Tada trečdalis MVI, paskolos MVI ir vidutinio kapitalo įmonėms. Tai yra irgi labai svarbu, nes prieiga prie finansų ne tik žemės ūkio sektorija, bet ir bendrai kalbant apie MBI ir vidutinio kapitalo įmonės, ta galimybė gauti finansavimą yra ribota dėl krizės, taigi mes kaip bankas trečdalį viso finansavimo portfelio skiriame tam ir likęs trečdalis yra mišiniai švietimas, socialinis būstas, sveikatos priežiūra ir panašus dalykai. Taigi bankas pasikeitė. Ir jūs uh, bendra, bendradarbiaudami su kooperatyvai savo šalyse ar pavieniais asmenimis, pasakysite, kad Europos investicijų bankas nėra vien tik tai infrastruktūra finansuojantis bankas, kad jis gali būti naudingas ir kitiems sektoriams. Mes pagal struktūrinių investicijų fondo pristatymą lankomės įvairiose Europos vietose ir aš tikrai nedaug, nemažai kooperatyvų atvyksta į pas mus investicijų banką ir net e, nemanydami, kad bankas galėtų jiems padėti. E, dabar e, ponia Maginis uždavė klausimą. Galimybė gauti finansavimą ūkininkams, pavieniams ūkininkams. Pavyzdžiui, Airijos pieninkystės fondas. Banke anksčiau mes jį vadinome Hogano fondu, o po to, kai susitikau su jūsų komitetu, Aš pirmą valandą esu numatęs susitikti su komisaru Hoganu, nes jis tikrai daro spaudimą bankui, kad bankas paspartintų vertinimo procesą. Ir tikrai galiu jūs patikinti, kad aš irgi paspartinu savo darbus ir šį rytą dariau, atsakinėdamas į skambučius, nes struktūrinis susitarimas yra. Mes norime imtis šio pieninkystės fondo. Yra keletas problemų su komerciniu sektoriumi. Atvirai kalbant, kai įžengėme į rinką, komisija iš karto sako, gerai, bet mes ir patys tą galime padaryti. Ir tada, kai tik tai įžengia į rinką ir kiti pradeda sakyti, na, palauk čia mūsų klientų bazė, nesikiškite, uh, mes esame viešasis bankas, valstybinis bankas, tai mes laikomės vienodų žaidimo taisyklių. Jeigu privatus sektorius gali tą padaryti pats, o puiku, bet mes klausime, tai kodėl to nedarėte, kol mes neįžengėme į rinką, kol mes nepradėjome diskusijų su komisaru Hoganu, ieškodami galimybių įsteigti tokį pieninkystės fondą. Taigi aš savo tarnyboms pasakiau, darykite viską, kai viską padarysime, tada žiūrėsime, kaip bus. Taigi tikrai galiausiai tas bus įgyvendinta. Ir aš tikiuosi, nes Hoitama, kolega Hoitama klausė, koks santykis mūsų su privačiuoju sektoriumi. Taip mes tą darome privačiajame sektoriume, sektoriume, nors esame sudėti didelė institucija. Pas mus yra 600. Pas mus 200 žmonių yra Kiršbergė, Taigi mes dirbame su įvairiais privačiais bankais, mums visuomet reikalinga partnerystė ir bendradarbiavimas. Taigi iniciatyvos yra ir komisaras keičia banką tam, kad būtų šiek tiek paspartintas procesas ir aš viską padarysiu, kad tai būtų įgyvendinta kuo galima greičiau. Na ir prasidės viskas nuo Airijos pinkistės fondo. Na ir čia pagrindinė mintis yra padėti Europoje ten, kur prašo. Jeigu koncepcija yra, tuomet galime tą koncepciją pritaikyti ir kitoms šalims. Tai yra viena iniciatyvų, kurią dabar rengiame gan intensyviai. Kitas klausimas. Dirbame rengiame priemonę, kaip būtų galima padėti jauniems ūkininkams, kad jie perimtų tas įmonės, tuos ūkius. Tai yra tokia nauja investicijų bankos rytis, bet aš manau, kad jeigu gerai pasinaudosime pono Junkerio idėjomis, galėsime pateikti naujus produktus rinkai. Buvo vienas dar klausimas e, dėl mokesčių reformos. To bankas tikrai padaryti negali. Mokesčių, mokesčių reforma čia jau ne mūsų sritis, tai yra valstybių narių sritis. Ponas Des sakė, vienas pusantro procento per 12 metų. Ar investicijų bankas galėtų pasiūlyti geresnį variantą, pigiau skolintų pinigus. Čia situacija skiriasi, lyginant su tuo, kas buvo prieš septynerius metus. Prieš septynerius metus Europos krizė buvo grinųjų pinigų krizė, nes trūko grinųjų pinigų. O dabar grinųjų pinigų faktiškai laisvai gali gauti, nemokamai gauti, nes ponas Dragi paskleidė pinigus per visą Europą, nepaisant to, kad pinigai yra pigus, investicijos atsilieka. Ir tai jau nėra kainos klausimas, tai jau yra rizikos klausimas. Kiek Europos ekonomika prisima rizikos? Tie pajėgumai yra per maži ir dėl to Ir buvo pasiūlytas Junkerio planas, tikrai laiku, nes Junkerio planas leidžia bankui daugiau imtis rizikos. Ir aš manau, kad to, to ir reikėjo. Dėl inovacijų. Ponas Hautoma, uždavė šį klausimą. Mes inovacinę veiklą vykdome ir tą darėme dar prieš Junkerio planą pagal Horizontas 2020 programą ir Inofin programą. Vis dar tą darome. Ir aš tikiuosi, kad daugiau tokios veiklos vykdysime ateinančiais metais, nes banka, bankui tą daryti leidžia akcininkai. Čia būtų atsakymas ir į pono Jar klausimą dėl rizikos kapitalo. Nepamirškite, kad Europos investicijų bankas yra ne vien tik tai skolinanti institucija ar patarimus teikianti ar maišanti mišios paslaugas teikianti institucija. Mes turime rizikos kapitalo padalinį Europos investicijų fondą. Ir tai yra gan, gan įdomi priemonė, bandant numatyti galimybę gauti finansavimą ne iš bankų. Tai yra labai svarbu. Europos ekonomika per daug priklaus, priklauso nuo bankų finansavimo, o nebankinės institucijos, pavyzdžiui, Junktinėse Amerikos valstijose, nebankinės institucijos sudaro didelį dalį visų investicijų. Taigi, jeigu turite idėjų, klientų, kooperatyvų, kurie siekia finansavimo ne iš bankų, tai pasiūlykite jiems kreiptis į Europos investicijų banką, nes mes galime uh, juos suvesti su Europos investicijų fondo žmonėmis. Ir visuomet yra keliamas šis klausimas. Bet bankas sako, skolina tik tai didelės sumas 50 milijonų ir panašiai. Ne, jokių būdų. Mes veikiame komercinėme sektoriuje įvairiose šalyse ir tada tai yra gerai, kai kalba eina apie nedidelės paskolas, tai yra netiesioginė paskola, tiesioginės paskolos iki 5 milijonų. Ir tai ne vieneriems metams galima tai, tą laikotarpį prate, pratesti ir Europos investicijų fondas yra viena priemonių, kurioje mes aktyviai veikiame. Ir dar vienas klausimas, tikiuosi, kad atsakiau visus juos. Atsiprašau, jeigu kažką praleidau, galite juos tada pakartoti. Uh, pirmininkas jau išėjo, bet nieko baisaus. Jis klausė manęs, ar mes e, dirbame vandens sektorija. Taip, taip, dirbame. Pavyzdžiui, Belgijoje vienas didžiausių mūsų klientų yra Aquafin, prieiga prie švaraus vandens. Tai yra labai svarbu žemės ūkio sektoriui taip pat. Ne tik e, jūsų šalyse, bet ir tose šalyse, už kurias aš esu atsakingas, Pietų Afrikoje, Pietų Afrikos šalyse, mes e, prašome, kad akcininkai leistų mums daugiau dirbti žemės ūkio sektoriuje, bet yra čia ir su tuo susijusios investicijos. Infrastruktūra, nes, pavyzdžiui, jeigu tu gamini, bet negali pervežti, tai niekas nebus pasiekta. Galimybė prieiga prie švaraus, saugaus vandens, tai irgi yra labai svarbu, nes priešingą atveju šis sektorius neveiks. Tinkamai tą mes jau darome kurį laiką bet aš akcentavau tik tuos klausimus, kur galėtumėme dirbti daugiau ateinančiais metais, turint omenyje, kad yra paskelbtas Junkerio planas, taigi imtis daugiau rizikos, daugiau novatoriškų projektų, daugiau naujų, naujų produktų jauniems ūkininkams, kad jiems lengviau būtų galima perimti ūkį iš tėvų arba pabandyti tokį mechanizmą parengti su komerciniais bankais pieninkystės sektoriui. Ir aš tikiuosi, kad mes pasieksime pažangos. Su pirmą valandą kalbėsiu su komisaru Hauganu ir tikiuosi, kad jis ten paskelbs, kad viskas pradės veikti kuo galima greičiau. Atsiprašau, jeigu neatsakiau visus klausimus. Dėkui. Muchas gracias. Ačiū. Labai dėkoju ponui Balekom. Manau, kad šis susitikimas su jumis buvo labai įdomus. Išgirdome apie tai, kokias galimybės siūlo EIB žemės ūkio sektoriui. Ir kiek suprantu, jūs tarėte su komisijos nariu Haugan dėl pienininkystės sektoriaus ir dėl kitų sektorių. Taigi labai ačiū. Ir žinoma, pamėginsime pasinaudoti siūlomomis galimybėmis, jas labiau pasigilinsime. Na, manau, kad mes jau patvirtinome mūsų koordinatorių rekomendacijas, todėl dabar jums tiesiog priminsiu, kad kitas mūsų posėdis įvyks lapkričio 30 dieną po pietų ir gruodžio 1 dieną ryte ir po pietų. Dabar posėdis baigtas. Ačiū Jums.